Alors, bonjour, euh, mesdames et messieurs, nous commençons notre. Labas rytas, ponios ir ponai, pradėkime mūsų posėdį. Na, norėčiau, kad jūs nustotumėt kalbėtis. Oui, c'est moi qui préside aujourd'hui, monsieur Florent. Taip, taip, šiandien aš pirmininkausiu posėdžiui. Aha. Um. Mam przyjemność przewodniczyć dzisiaj. Pan przewodniczący Leinen jest z wizytą oficjalną w Barcelonie. Man yra labai malonu pirmininkauti šiandienos posėdžiui, kada ponas Laininas išvykęs yra oficialios vizito į Barceloną. Taigi pirmininkauju aš. Pirmasis darbo tvarkės punktas. Ar jūs visi girdite vertimą? Gerai, puiku. Taigi darbo tvarkė. Ar kas nors norėtų pakomentuoti darbo tvarkės projektą? Jei ne, tuomet darbo tvarkės projektas yra patvirtintas. Pirmininko pranešimai. Šiandien po pietų vyks viešieji klausimai dėl Baltijos jūros. Jie prasidės trečią valandą. Seminaras dėl klimato kaitos ir ne CO2 taršos mažinimo klausimų įvyks birželio 28 dieną. Šios, šis seminarą rengia ponas Zyberis ir ponas Kilakakis. zatwierdza, czy, czy ktoś zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 12. Gegužės 12 dienos protokolo tvirtinimas, jeigu šiam protokolui nebus patikta jokių komentarų, laikysime, kad jis yra patvirtintas. Toliau periname prie balsavimo. Norėčiau paprašyti visų paruošti savo balsavimo korteles. Uj, skuteczna strategia europejska w zakresie surowców. Veiksminga Europos žaliavų strategija. Ar visi esate pasiruošę balsuoti ir visi turite balsavimo korteles? Poprawka skonsolidowana numer jeden. Pirmasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Konsolidovano numeris. Trečiasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Penktasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Penktasis konsoliduotasis pakeitimas. Šeštasis konsoliduotasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Poprawka numer 1 w paragrafie pierwszym. Pirmasis pakeitimas pirmajam paragrafui. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu. Taigi, balsuojame dėl ketvirtojo pakeitimo. Nie, nie mam kartu. Muszę mi przynieść. E, czy wszyscy oddali głos? Ar visi spėjote? Tuomet balsavimas baigtas. 25 balsavo už, 12 prieš. Šis pakeitimas patvirtintas. Poprawka numer 5. Penktasis pakeitimas, sako pirmininkas. Kas už?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 susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patikrinkime, prašom. Pradėkime elektroninį balsavimą. Ar visi pabalsavo? Jeigu taip, baigiam balsavimą. Atmesta 23 balsai prieš, 18 už. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi pabalsavote? Jeigu taip, baigiame balsuoti. 21 už 19 prieš. Taigi priimta. Tai dabar einam prie 21 jo pakeitimo. Antroji pastraipė. Tai yra ponios Gardinė, Grostet ir pono Barlato pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Šis pakeitimas priimtas. Kitas pakeitimas, devinioliktasis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gal patikrinkime. Taip, pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. Priimta 24 už 16 prieš. Toliau. 29 pakeitimas. Rikamaner pakeitė šį pakeitimą. Trečiasis skyrius. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. Atrodo, kad atmesta. Pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 25 už, 16 prieš. Taigi priimta. 31 pakeitimas. Ne. Tiesiai einam prie 33 pakeitimo. Ketvirtas skyrius, atskiras balsavimas. Balsuojame dėl pirmosios dalies, balsavimas dalimis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. 33 pakeitimas. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Dėl pirmosios dalies balsavome, dabar antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta vertėtų patikrinti elektroniškai. Pradedame balsuoti. Kas už? Atsiprašau. Taigi pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi pabalsavote? Jeigu taip, baigėme balsuoti. 24 pasisakė už, 17 prieš. Ši pataisa priimta. Kitas puslapis. 39 pakeitimas 4a punktas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrime, patikrinkime elektroniškai, prašom. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti. 25 už, 15 prieš. Taigi priimta. Toliau tiesiai einame prie kito puslapio. Tai 47 pakeitimas. 5a punktas pakete. Ja, šią pataisą patikė Rovana Plam. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 48 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi jau pabalsavo? Baigiame. 20 už ir 20 prieš atmesta. Du susilaikė. Keturiasdešimt devintas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Penkiasdešimt devintas pakeitimas Žulį Girling pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 58 pakeitimas, dvi dalys, balsuosime už pirmąją dalį, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta pirmoji dalis, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, taip pat atmesta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šešiasdešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Atmetame šį pakeitimą. 64 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 61 pakeitimas, dvi dalys. Taip, kas už pirmąją dalį, kas prieš pirmąją dalį, susilaikė, priimta Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 27 už, 14 prieš, taigi priimta. 63 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 60 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Pradedame elektroninį balsavimą. Baigiame balsuoti. 25 už, 17 prieš, priimta. Penkiasdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesti. 65. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atsiprašau, ponė Delangė, prašo žodžio. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau atsiimti 67-ąjį pakeitimą, kadangi pranešėjai ir šešėlinis pranešėjas mm, nutarė, kad šis pakeitimas tikrai peržengė ribas ir aš kaip komiteto narė nieko negaliu čia paprieštariauti. Apgailę stauju, kad nebus imtasi jokių konkrečių priemonių iš komisijos pusės, nes šis pakeitimas būtų tokių priemonių reikalavęs. Čia neminimi jūrų fosfatai. Todėl norėčiau atsimti savo pakeitimą, tačiau tikiuosi, kad kada nors kitame dokumente bus galima dar prie to grįžti. Ačiū. Hmm?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 Kadenbach pateikė šį pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešiasdešimt devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 70 pakeitimas Karl-Heinz Florence. Jį pateikė kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 71 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Panašu, kad pas, proporcingai pasidalino balsai, pradedame tada elektroninį balsavimą. Baigėme balsuoti elektroniškai. Atmesta 22 už ir 22 prieš. Niekas nesusilaikė. 72 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavo? Balsavimą baigėme. 27 už, 15 prieš, 2 susilaikė. Taigi ši pataisa priimta. 74 pataisa, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 75 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 79. Septintas. 77 pakeitimas. Taigi, 77 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patikrinkime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. 23 už, 21 prieš. Priimta. Aštuoniasdešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Vertėtų patikrinti elektroniškai. Prašome balsuoti. Ar visi balsavo? Baigėme balsavimą. 23 už, 20 prieš. Taigi priimta. 81 pakeitimas. ir 82 kartu, nes šie pakeitimai yra vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 83 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 84 pakeitimas, kas už, 84. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Bet patikrinkime. Taigi pradedame elektroninį balsavimą. Ar visi pabalsavote? Baigėme balsuoti atmesta, didelė balsų dauguma atmesta, 31 prieš ir tik 13 už. 85 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 86 pakeitimas kas už Kas prieš? Susilaikė priimta. Identiški pakeitimai 87, 8, 9 ir 90. Balsuojame dėl jų kartu. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 93. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 92. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Tai 94 praleisim. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 96 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 97. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. 98. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar elektroniškai balsuojame dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Pranešimas priimtas. 42 pasisakė už, 2 pasisakė prieš. Sveikiname pranešimo rengėją.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 Przechodzimy do. Przechodzimy. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Kas nori išeiti, tai tegu išeina. Pradėsime kitą darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą. Žodinis klausimas numeris 2011-03 Šį klausimą uždavė ponia Grostet, Antonija Parvanova ir Michaelis Kešmanas dėl živ AIDS viruso ir pasaulinės reakcijos į jį. Pirmiausia, suteikėme žodį poniai Grostet, paskui kolegė Antonija Parvanova ir Michael Cashman. Taigi, pirmiausia, suteikiu žodžių, žodį poniai Grostet. Merci, merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau priminti, kad 2009 metais komisija prieimė komunikatą kovais prieš živ ES ir kaiminėse valstybėse iki 2013 metų. Šioje strategijoje buvo trys svarbiausi dalykai - tai yra prevencija, tai yra živ atvejų konstatavimas ir prioritetinių grupių ir regionų nustatymas. Naujų e, užkretimų atvejų ES ir kaiminėse valstybėse vis didėja. Pagal turimą informaciją 30 procentų e, živ nešiotojų nėra identifikuojami ir todėl nežinodami jie e, yra labiau pavojingi negu tie, kurie, yra, kurie žino apie tai. Todėl reikia pasistengti, kad atvejai būtų užfiksuoti ir kad būtų greičiau gydomi. Todėl ta naujoji strategija turėtų būti iš naujo e, peržiūrėta ir kad būtų identifikuojami virusų nešiojitojai ir taip pat būtų ieškoma papildomų e, retroviruso medikamentų. bendromis pastangomis, bendromis pastangomis vaidina svarbu vaidmenį pasaulio lygių kovojant su živ ir AIDS. Ir mes manome, kad mes turime ir toliau tęsti šias pastangas tam, kad mes užtikrintume, jog būtų tinkamai investuojama į šią sritį. Ir tik tai taip galėsime pasiekti realių rezultatų. Taigi mes patikime visus šios klausimus komisijai Mes žinome, kad artėja laikotarpio vidurio peržiūrą skirtą komisijos patvirtintam veiksmų planui. Ir todėl reikėtų iš naujo peržiūrėti, ar kaip vykdomos yra rekomendacijos ir kaip yra vykdoma kovos su živ ir AIDS politika. Rekomendacijos buvo paskelbtos 2010 m. gruodžio mėnesį. Mes e, gavome informaciją iš komisijos, mes žinome taip pat apie tai, kokia situacija yra ES šalise ir ES kaimininėse šalise. Ir e, žinome, jog atskiras dėmesys yra skiriamas ne tik kovai, bet ir prevencijai. 2011 metais, e, birželio 8-10 dienomis, New York'e įvyko Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukščiausių lygio susitikimas, kurio pažymima, kad praėjo dešimt metų nuo labai svarbios e, Junktinių tautos generalinės asamblėjos specialiosios sesijos dėl ŽIV ir AIDS. Ir todėl mes norime, kad komisija mums paaiškintų, kaip jie ketina koordinuoti kovos su ŽIV ir AIDS ES ir kaiminėse šalyse strategiją ir uh, kokias išsamesnės visuotinės kovos su ŽIV ir AIDS priemonės ketina taikyti. Štai tokį klausimą mes siūlome pateikti uh, komisijai ir šį klausimą aš parengiu kartu su kolegomis ponė Panajotova ir ponu Kašman. Dėkoju. O dabar sutikiu žodį Antonijai Parvanovai. Thank you very much, President. Uh, as uh, Madam Grostet already... Dėkuoju, kaip uh, kolegė Grostet jau minėjo. Aš norėčiau tik tai pratesdama jos mintį pasakyti, kad visi skaičiai, kurie buvo pateikti, rodo skirtumus sveikatos apsaugos srityje ir taip pat e, rodo, kad nepatankamai užtikrinama sveikatos apsauga valstybėse narėse, todėl labai svarbu įverti tuos skirtingus ir todėl manome, kad komisija turėtų imtis žingsnių, kad būtų galima mažinti tuos skirtumus ir be to, ką komisija ketina daryti siekdama mažinti živ plitimą jeigu tas netoligumas didėja, nors ta ES strategija ir buvo priimti, priimta, mes manome, kad čia ko gero susidurime su subsidiarumo principo e, e, galimybių išsėmimu. Ir todėl mes savo klausime norime pastirauti komisijos, ar komisija nori kaip nors apriepti savo strategiją ir atvykstančius iš kitų šalių migrantus, pavyzdžiui, iš Nigerijos. Dėkojame už šiuos klausimus. Kas norėtų kalbėti šiuo klausimu? Jeigu niekas norėtų kalbėti iš parlamento narų, tuomet suteiksiu žodį komisijos atstovams Michael Fübel. Tai yra sveikatos apsaugos direktorato atstovas komisijoje. Yes, like... Dėkuoju. Komisija norėtų padėkoti komitetui už šią galimybę e, apie komisijos veiksmus kovai, kovojant su živ plitimu ir tas klausimas yra siejamas su aukščiausio lygio susitinkumu New York'e ir taip pat su strategija, kuri buvo priimta prieš pusantrų metų. Iš esmės mes turime dvi politikos kryptis. Mūsų strategijoje mes e, domės ES vidaus problemomis ir taip pat valstybėse, kaiminėse valstybėse, galvojant apie strategiją kovai su uh, živ plėtimu ES ir kaiminėse valstybėse. Kaip jau buvo sakyta, didelis dėmesys yra skiriamas prevencijai, gydimui ir sveikatos apsaugai ir siekiama e, šitas priemonės skirti toms rizikos grupėms ir specialiems rizikos regionams ir taikomas priemonės visos ES mastu. Ir visa tai yra pagrįsta duomenų rinkimu ir taip pat situacijos simuliavimu ES mastu. Prieš pusantrų metų buvo pradėta įgyvendinti šią strategiją ir mes paprašėme, kad SBO, kas. As far as, uh lygų prevencijos centrą, kad jie pateiktų statistiką apie prevencinės priemonės ES ir kaiminėse valstybėse. Taip pat mes renkame informaciją iš kitų e, e, centrų, tai yra stebėsinos sistema, taip pat jungtinių tautų stebėsinos centro ir ta informacija e, padeda mums išryškinti, kokie yra netolygumai atskirose valstybėse prieš, atli, prieš atlikdami tarpinę ataskaitą aš minėjau, kad mes pradėjome dirbti prieš vienerius metus. Visų pirma, mes dabar rengėme šitą e, tarpinę ataskaitą, tačiau mes pagal Dublino deklaraciją labai glaudžiai bendradarbiavame su tarptautinėmis organizacijomis, taip pat su atskirais e, centrais, darbo grupėmis, taip pat bendradarbiavame su visuomenės form, forumu, siekime sukurti bendradarbiavimo tikslus ir siekime skatinti test, testavimą. Šitas testavimas yra numatytas pagal uh, mūsų priimtą strategiją ir pagal gairias, kurios yra priimtos valstybėse narėse, mes pastoviai aptarėme testavimo klausimus, testų klausimus mūsų taip vadinamoje apmąstymo arba koordinacinėje grupėje. Think. Dėl strategijos atnaujinimo kadangi tik metai ši strategija yra įgyvendinama, mes dar manome, kad pagrindiniai tikslai ir orientyrai išlieka galioti ir nereikia tos uh, strategijos keisti, tačiau galbūt veiksmų plane reikėtų numatyti nuoseklaus monitoringo o, o, nuostatas ir kad būtų galima nuolat atnaujinti informaciją bendraujant su valstybėmis narėmis, kaiminėmis valstybėmis ir taip pat su pilietinė visuomenė. Aš kalbėjau, kad prevencija, diagnozės prieiga ir gydimas yra svarbiausiai dalykai kaip vyksta koordinacinis darbas tarp dviejų strategijų. Jūs žinote, dvi strategijos yra priimtos, abi politikos rytis papildo vieną kitą, priklausomai nuo geografinės situacijos. E, bendros e, strategijos yra papildomos antrinėmis susietomis strategijomis ir veiksmai derinama politinių ir taip pat paslaugų lygmenių komisijoje ir taip pat bendradarbiauja skirtingų direktoratų atstovai šiais bendrais klausimais. Europos politikos sričių tikslai yra suformuluoti deklaracijose, kurios buvo priimtos aukšto lygio susitikime New York'e ir taip pat politinėje deklaracijoje, kuriai pritarė ES ir taip pat uh, E, e, tarybos rekomendacijose. Šitos politikos yra koordinuojamos siekiant bendro tikslo, siekiant prevencijos, gydimo ir atitinkamos sveikatos apsaugos. Šių politikų koordinavimas yra labai svarbus taikant bendrą požiūrį, užtikrinant žmogaus teises ir taip pat siekiant nestigmatizuoti ir nediskriminuoti e, jokių asmenų. Dziękuję bardzo. Teraz. E, Dziękuję. Czy pani Krystyna Gutierrez-Cortines chciała zabrać głos? Pane Kortinės Gutierės, jūs norėtumėte pasisakyti taip. Dėkoju, nežinau, ar mes jau baigėme svarstyti šį klausimą, nes komisija ką tik pasisakė, bet man atrodo, kad kitą kartą, kai svarstysime živ ir AIDS prevenciją ir kovą su šia lyga, reikėtų nepamiršti, jog reikia atsisakyti biurokratinio požiūrio Pastaruoju metu Ispanijoje mes pastebėjome, kad živ ir AIDS ypač pradėjo plysti e, tarp jaunųjų žmonių. Ir aš pažįstu vieną moterį, kuri jau 33 metus dirba kovos su živ srityje, nuo šios lygos e, mirė du jos sūnus ir jie šiuo metu dirba kartu su sekso pramonės e, atstovais ir stengiasi uh, užsimti šios lygos prevenciją. Ir tai, apie ką jį pasakoja, visiškai netitinka to, ką išgirdome šiandien. Jaunimui kur kas labiau rūpi uh, išgerti kontraceptinę tabletę po audringos nakties arba uh, uh, kaip nors pasirūpinti netyčia nepastoti, nei apsisaugoti nuo AIDS. Ir tai, ką mes sužinome iš gatvės, iš tikrųjų e, nupiešia visiškai kitokį vaizdą nei tą, kurį mes gauname e, iš e, vyriausybės. Ir aš manau, kad būtų labai naudinga panagrinėti, kokios yra socialinės šios problemos šaknis. Ir galima būtų netgi tam, tam skirti atskirą susitikimą, atskirą seminarą. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas. Paprašau, Teres. Labai dėkoju. O dabar Erik Saptar, komisijos atstovas. Monsieur Saptar? Oui, merci, me... Taip, dėkoju, panė Pirinkė, už tai, kad sutikėt man žodį. Aš dirbu vystimuose ir bendradarbiavimo direktorate ir uh, negaliu kalbėti apie valstybės narės ir negaliu komentuoti Ispanijos uh, atvejo. Aš galiu jums tik tai papasakoti apie tai, uh, kas yra daroma besivystančiose šalise mes matome, kad egzistuoja didžiulis atotrukis tarp bendros politikos, tarp biurokratinės mašinos ir kasdienio gyvenimo. Ir mes stengiamės šį atotrukį mažinti, bendradarbiaudami su pilietinės visuomenės atstovais. Ir jie mums nulatos primena, kokia yra tikrovė, kaip gyvena živ užsikrėtę asmenys. Ir jie pasako mums apie tai, kad sunku yra labai dažnai e, gauti uh, E, prevencijai skirtas pa, paslaugas, labai sunku yra gauti gydimo paslaugas. Tai štai ką norėjau pasakyti. Dėkuoju ponui Sartar. Dabar žodžiu sutikiu poniai Francijos Grostet. Taip aš norėčiau pasisakyti dabar, kadangi man atrodo, kad tai, ką pasakė Kristinė Gutires, yra labai labai svarbu nors mes ir esame įsitikinę, kad komisija daro viską, ką gali e, šioje srityje, mes vis tiek suprantame, jog mus šiek tiek visuomet ribojo subsidiarumo klausimas ir kad e, būtent valstybės narės sprendžia, kokiu priemonių imtis savo šalies viduje. Ir todėl mums šiek tiek atrodo, jog jog svarstydami šį klausimą jau ilgus metus, mes dažnai nesame pakankamai būdrus ir dažnai pamirštame, jog būtina kiekvieną dieną nulatos kovoti su šia lyga. Į kolegės klausimą aš kartu sureagavo komi, e, e, komisijos atstovas. Uh, kuris taip pat paminėjo ir migrantų keliamas problemas. Ir mes ES be abejo skiriame daug dėmesio šiai problemai, kadangi žinome, kad šie asmenys labai dažnai nepatenka į e, kontroliuojamų ir gydomų asmenų e, ratą. Ir dėl to e, iškyla didesnė kitų asmenų iškritimo rizika. Ir ar mums reikia atskirų priemonių šią problemą spręsti? Nežinau, aš norėčiau paklausti, užduoti šį klausimą komisijai. Michael Huber, supan. Michaelai Huberį, aš nežinau, ar jūs galėtumėte atsakyti šį klausimą dabar. Are... Dėkoju, manau, kad šie klausimai iš tiesų yra labai svarbus. Labai svarbu yra ir, ir palaikyti ryšį su pilietinė visuomenė. Mes sukūrėme pilietinės visuomenės forumą ir suprantame, kad uh, visuomenės veikatos e, įstaigų ištekliai yra riboti ir todėl mes tengiamės juos praplėsti, bendarbiaudami su pilietinės visuomenės atstovais. Ir kolega ką tik minėjo, kad labai svarbu yra neprarasti ryšio su kasdieniu gyvenimu. Ir apie tai svarbu yra kalbėti, kai galvojame apie šią strategiją. Migrantai ir. Uh, Migrantai ir uh, ypač rizikingos grupės. Lygų kontrolės, Europos lygų kontrolės ir prevencijos centro rekomendacijose yra išdėstyta labai aiškiai, ką valstybės narės turėtų daryti tam, kad sumažintų živ e, plėtimo riziką tarp migrantų. Ačiū, ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tuomet dėkoju komisijos atstovui. Ir einame prie kito darbo tvarkės klausimo. tai yra aplinkos teisės aktų įgyvendinimas. Europos Sąjungoje septintasis punktas. A, przepraszam. Atsiprašau. Šeštasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra žodinis klausimas, pakeista, pateiktas manios ponios Vestlund dėl dioksinų žuvies produktuose Suomijoje ir Švedijoje. Taigi suteikiame žodį poniai Vestlund. Tack så mycket, herr ordförande. Som alla i, den här, i det här utskottet vet så är ju... Šiame komitete mes visi žinome, kad dioksinas yra labai pavojinga medžiaga, viena pavojingiausių mums žinomų medžiagų. Uh, Ir todėl ES galioja labai griežtos taisyklės, kurios reglamentuoja dioksino kiekį tuose produktuose, kuriuose dažnai aptinkama dioksino. Suomija ir Švedija stengiasi spręsti iškilusią problemą, stengiasi, stengiasi užkirsti kelią uh, žuvies produktams užkristiems dioksinu, užteštiems dioksinu patekti į rinką. Vartotojus reikia perspėti apie tai, jog valgant per daug e, šios žuvies gali jų sveikatai kilti rimta rizika. Švedijos maisto inspekcijos e, mes gavome duomenų, kad e, visuomenė nepakankamai yra informuojama apie šią problemą. Tik tai 17 procentų žmonių žino apie tai, kad, kad egzistuoja tam tikros rekomendacijos dėl to, kiek, pavyzdžiui, žuvies sugautos Baltijos jūroje gali suvartoti per e, dieną nešios moteris. Ir tik 7 procentai šeimų turinčių vaikų žino, kad tos, tokios pat rekomendacijos yra taikomos ir Baltijos jūroje sugaut, sugautai silkiai. O būtent šią žuvį dažniausiai vartoja uh, žmonės e, e, Baltijos šalyse. Taigi panašu, kad e, per daug nešių moterų ir vaikų suvalgys per daug dioksino. Ir todėl reikia panaikinti dabar taikomą išlygą. Ir aš norėčiau paklausti, ką komisija ketina daryti kokiu priemoniu ketina imtis ir kaip ketina reaguoti į tai, kad Baltijos jūros silkė yra užteršta dioksinu ir kad, ir kad Baltijos e, jūros gautą silkę galima valgyti tik 2-3 kartus per metus. Be to, mes sužinojome ir tai, kad prancūzai nieko nežino apie šią problemą. Ir dažnai e, Baltijos jūros sugauta žuvis e, patenka į prancūzijos restoranus. Taigi Ši problema yra gan rimta. Dažnai tai yra uh, fermentuota silkė. Tačiau vis tiek beslaukiančios moteris ir vaikai gali suvalgyti šios žuvies uh, kur, kur kas per daugiau nei leidžiama. Ir todėl aš manau, kad mums reikia labai griežtų taisyklių. galima būtų taikyti atskirą išlygą fermentuotai silkiai, kuri kelia, anot e, tyrimo duomenų, mažiau e, e, grėsmės žmonėms, tačiau reikėtų šią išlygą panaikinti kitiems žuvies produktams. Dėkoju. Yra atvykę du komisijos nariai, ponas Liu ir ponas Verštat. Yra ir norinčių pasisakyti iš salės, ponė Rodbėrent Aš norėjau atkreipti dėmesį, kad e, noriu pakalbėti, bet aišku, pirmiau komisija. Taip, dar kartą paprašysiu, kas nori pasisakyti, kad pakeltumėt e, ranką. Pakelti kurdelį, kuris norėtų kalbėti. Dabar suteiksim žodį ponui Flo. Dėkuoju pirmininkė, ponės ir ponai. PCB yra skaičiuojamas e, maksimalus kiekis dioksino. Jis nusatytas yra 2002 metais. Tačiau šitos išlygos Suomija ir Švedija yra taikomos labai griežtomis sąlygomis, kurios yra, galioja iki šių metų pabaigos, kadangi šita žuvis sugauta Baltijos jūroje netitinka ES stand, standartų. Kad gautų šitą išlygą, Suomija ir Švedija turėjo įrodyti, kad taiko labai griežtas sąlygas ir kad valgančią žuvį nebus mm, padaryta žala žmogaus veikatams turėjo šitas abidvi valstybės pateikti mytybos rekomendacijas ir kitas priemonės, kurios turėjo būti įgyvendintos ir kad šita žuvis, kuri netitinka maksimalaus taršaus lygio, negalėtų būti parduodama kitose valstybėse. Šitos, šitų sąlygų įgyvenimas buvo patikrintas Ta padarė 2005 metais komisijos maisto ir veterinarijos tarnyba ir konstatavo, kad visos sąlygos yra įgyvenintos ir pateikė e, e, nurodymą, kad e, prielaidos būtų įgyvenimas labai griežtai, tačiau komisija negavo iš e, šių šalių maisto tarnybos jokios informacijos, kad nesilaikoma reikalavimo. Ir be to maisto ir veterinarijos tarnyba komisijoje neturi jokios informacijos apie tai, kad tokia žuvis yra pardavinėjama už šių valstybių ribų. Ir be to šitos valstybės pateikė veiksmingo šitos išlygos taikymo e, planą. Komisija griežtai nurodo, kad reikia laikytis griežtų kontrolės sąlygų, tačiau iki šiol negavo jokios informacijos apie tai, kad tų reikalavimų nesilaikoma ir kad šita žuvis yra pateikiama už Suomijos ir Švedijos ribų šita išlyga nereiškia, kad e, tos dvi valstybės negali pardavinėti šitos žuvies kitose valstybėse, tačiau jos turi užtikrinti, kad taršos lygis toje parduodama žuvyje nebūtų didesnis negu numatyti ES standartai. Šita išimtis yra taikoma, baigėsi galioti iki šių metų šių metų pabaigoje. Lab, tačiau e, pateikus prašymą, kad būtų šita išimtis pratesta, buvo prašoma iki 2012 metų tęsti šitą išimtį, bet Komisija siūlo pratesti šitą išlygą tik tai tam tikroms žuvių rūšims, tai yra Baltijos silkė ir taip pat uh, e, e, Šešai tačiau taip pat numatytas ir tų žuvų dydis neilgesnės kaip 70, 17 cm ilgis. Todėl Baltijos, šitos Baltijos valstybės turi dar kartą įrodyti, kad jos laikosi visų ES teisės aktų ir teisės aktų, kurie yra priimti kitose Baltijos valstybėse. Komisija stengiasi, kad būtų užtikrintas labai aukštas vartotojų e, apsaug, sveikatos saugos lygis ir kad taip pat visas maistas šiame regione būtų kuo sveikesnis. Dziękuję bardzo. Jest kil, sporo głos zapisane. Dėkuoju, keli kolegos norėtų pasisakyti. Taigi dabar perskaitysiu pasisakančių sąrašą. Pani Wilmot Glenis, pani Morkunaitė Radvil, pani Rodberen Dagmara, pan Karl Schleiter, Sofio Okoni, Satu Hassi, mm, pani Marit Polsen, François Grostet, Karl-Heinz Florenz oraz pani e, Asa Westlund. Pan Dziękuję bardzo. Proszę. Labai dėkuoju, tai buvo e, žmonių, kuriems bus suteiktas žodis sąrašas. Ir dabar žodis sutikimės poniai Koracija Bild. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai yra įdomu, kad Ir komisija nustatė, jog Baltijos jūros žuvy, e, žuvyje e, esantis dioksido, dioksino kiekis nėra pavojingas ir e, dioksino kiekis žuvyje nekelia problemų Švedijos gyventojų sveikatai. Mes pastaru, pastebėjome, kad pastaruoju metu dioksino kiekis sumažėjo ir jis tikrai neviršyje rodiklių kitur. Ir manau, kad e, Baltijos jūros sugatavų žuvis nekelia jokių problemų e, Švedijos gyventojų sveikatai. Pone pirmininkė, labai svarbu yra nepamiršti, jog būtina gerbti nacionalinės e, kulinarijos tradicijas. Žmonės Švedijoje mano, jog šios fermentuotos silkės valgymas yra svarbi mūsų valgymo tradicija. Tačiau jeigu pradarytume dabar šią skardinę, tuomet visi turėtume pabėgti iš šios salės, kadangi ji tikrai turi labai stiprų kvapą ir vaikai niekuomet gyvenime nenorės jos valgyti. Ir didžioji dauguma švedų valgo šią silkę tik tai vieną kartą per metus. Pone pirmkė, labai svarbu yra nepamiršti, kad e, daug kas priklauso nuo suvartojamo žuvies kiekio. Nuo to priklauso, kiek dioksino gali patekti jūsų organizmą. O švedai suvalgo jos tikrai labai nedaug. Be to, mes nekartą kalbėjome ir čia, ir kitur, kad uh, Svarbu yra leisti vartotojams patiems pasirinkti, kas jiems labiausiai tinka. Negalime drausti žmonėms valgyti vieno ar kito produkto. Turime pateikti jiems pakankamą informacijos, kurį galintų juos tinkamai pasirinkti. Ir Švedijos vyriausybė teikia visą vartotojams reikalingą informaciją. Ji paaiškino, kokios yra rekomendacijos, kiek žuvies gali valgyti vaikai ir jaunos moteris, kurios ketina susilaukti vaikų. Na, yra kita, e, kita problema, tai yra šios žuvies eksportas. E, buvo atliktas tyrimas, e, kuriuo metu paaiškėjo, jog nėra jokių duomenų apie tai, kad ši fermentuota silkė buvo eksportuojama į kitas ES šalis. Ir kaip pasakė komisijos atstovas, yra nemažai duomenų rodančių, jog Švedija laikosi visų nustatytų beje, labai griežtų reikalavimų. Taigi aš noriu dar kartą pareikalauti, kad komisija nepanai, nepanaikintų šios išlygos, kad jį ją pratestų. Nepamirškime, jog dėl šios išlygos darbo turi nemažai žvėjų. Labai yra kvaila, naivu atsisakyti šios išlygos. Negalima reikalauti, jog žvėjai žvėjotų tik tai kokios nors vienos rušies žuvį. E, Bild, Koracija. Dėkoju. Koracija Bild. Toliau. Glenis Wilmot. Thanks very much. Dėkoju. Pirmiausia, Mes kalbame ne apie silkę. Iš esmės mes kalbame apie uh, lašišą. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų kažkas nori viską supainioti, kaip ką tik pasakė e, kolegė. Man atrodo, kad labai keista yra teikti, jog Švedijoje egzistuoja keista uh, uh, tradicija valgyti užterštą silkę. Uh, Švedijoje lašišą vaikai gali valgyti tik tai tris kartus per metus. Ar iš tikrųjų taip yra? Ir aš norėčiau, kad Švedijos vyriausybė mums pateiktų daugiau informacijos apie tai, kokia informacija yra teikiama vartotojams, kadangi mes žinome iš tyrimo duomenų, jog tik tai 17 procentų vartotojų žino apie tai, kiek, kart, kiek kartų per metus jie gali valgyti žuvį. Mes ne pirmą kartą svarstome labai griežtas žuviai taikomas taisyklės ir todėl aš norėčiau paklausti komisijos, ar ji atlieka kokius nors tyrimus apie tai, kaip vartotojai įsisavina jiems teikiamą informaciją. Nes yra visiškai nepriimtina, kad tik tai 17 procentų gyventojų žino apie tai, kad negalima valgyti užteštą žuvį. Tačiau panašu, kad tai niekam nekelia problemų. Radvilė Morkūnaitė. Radvilė Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė. E, iš tiesų pastaruoju metu viešojo dviejai pasitaiko nemažai informacijos apie tai, kad Baltijos jūroje sugauta žuvis yra pakankamai kengsminga vartojimui. Aišku, turim turbūt atkreipti dėmesį ir į tai, kiek, kiek yra na, tokio manipuliavimo ir vartotojais ir galbūt e, kartais ir nepagrysto gazdinimo, tačiau tie skaičiai, kuriuos išsakė kolegė Veslund dėl e, vartotojų informatumo ir, ir kad tik 17 procentų apskritai žino, kad galbūt e, nevertėtų vartoti žuvies sugautos Baltijos jūroje tam tikros rūšių, rūšies žuvų, tai iš tikrųjų neramina ir, ir aišku, mes turime, turėtumėm ieškoti to balanso, kaip e, pateikti vartotojams pagrįstą ir nešališką informaciją. Tačiau tas žinomumas bet kokiu atveju turi būti. E, mano šalyje netaip seniai taip pat pasitaikė porą atvejų, kuomet menkių konservose aptiktas didesnis uh, dioksinų, didesnė dioksinų koncentracija negu yra leidžiama ir tai yra ne, ne vien tik tai mano šalyje gaminamų e, maisto produktų atveju, bet ir iš kitų ES valstybių. Ir mano klausimas galbūt komisijai būtų susijęs su tuo, kadangi jau kuris laikas yra vykdomas. Uh, vykdomas kaip ir monitoringas, jeigu tai būtų galima sakyti, ir ar e, matoma kažkokios tendencijos ar e, dioksinų koncentracijos, ar jos didėja ar mažėja. E, žuvise, kalbant apie Baltijos jūrą. Ir kitas dalykas, aišku, mes šiandieną turėsim klausimus dėl Baltijos jūros ekologinės būklės, galbūt ten bus daugiau progos pakalbėti plačiau, bet visgi apie e, ar komisija turi duomenų, kad vykdant tos pačios komisijos dalinai finansuojama bonus 169 programą, kad tyrimai rodo, kad genotoksiškumas Baltijos jūroje E, organizmuose, silkėje, moliuskose ir, ir kitose e, organizmuose yra padidėjęs labai ženkliai ir, ir, ir ar ketina komisija imtis kažkokių, nežinau, žygių ir žingsnių tam, kad ta situacija kažkiek keistusi. Ačiū. Dziękuję koleżance Murkunajte. Dziękuję kolegi Murkunajtej. Ir toliau kalbės ponė Rodberant. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visiems yra žinoma, kad man labai rūpi dioksino koncentracija maisto produktuose. Kaip beje ir uh, iš žuvies uh, e, gaminamuose pašaruose, kuriais yra šermi mūsų gyvuliai. Man yra taip pat tekę dirbti su vairiomis uh, e, institucijomis, e, kurios užsieima maisto sauga ir dabar yra uh, dabar dirbu Europos parlamente ir todėl galiu pasakyti, kad Švedijos vyriausybė turi visišką teisę nuodėti savo piliečius. Žinau, kad šis posėdis yra transliuojamas ir todėl noriu atvirkš, atvirai apie tai kalbėti. Tačiau komisija privalo prižiūrėti, kad nebūtų nuodėjami kitų ES e, šalių piliečiai. Todėl aš noriu jūsų paklausti, kaip taip gali būti, kad toks, tokie akivaizdus nuodai, gerai žinomi nuodai, o dioksinas yra nuodai, pasiekė tokias didelės koncentracijas e, žuvise. Ir kaip jūs galit e, taikyti išlygą visiems e, žuvies produktams šiuose dviejose šalyse? Ir aš taip pat norėčiau pažiūrėti, ar ta skardinė yra tinkamai pažymėta ir kad joje ir nurodote, kad besaukiančios moteris ir vaikai negali jos valgyti. Pone Veslund, man atrodo, elgesi labai naiviai, nors šiaip nemanau, kad ji yra naivi moteris. Mes kalbame iš esmės ne vien apie fermentuotą silkę, mes kalbame ir apie menkę ir apie kitas silkės e, rušis, e, kurios pasiekė tam tikrą dydį, kaip ir minėjo e, komisija. Uh, Ir to, nu, rekomendacijos yra taikomos Vokietijai ir kitoms šalims. Taigi kalbame ne vieną apie silkę. Taigi kaip komisija gali net galvoti apie tai, jo galima būtų pratesti šią išlygą, šios išlygos galiojimą. Jūs minėjote vietos tradicijas. Mes labai gerbėme nacionalinės tradicijas. Jeigu nu, jūs norite fermentuoti sirkį, jeigu norite ją kur nors spūdyti, darykite, ką tik tai norime. Mes gerbėme jūsų tradicijas. Ir galime taikyti išlygas kokiam nors vienam ypatingam produktui. Tačiau negalime šios išlygos e, taikyti visiems žuvies projekt, e, produktams. Ir todėl aš kovosiu visomis išgalimis, kad būtų panaikinta ši išlyga. Ir noriu paklausti mūsų kolegės iš Švedijos. Kaip jums atrodo, mums, e, mes visi žinome, jog e, menkė ir kitos žuvis yra e, sugatos Baltijos jūroje yra užterštos. Ir kaip jūs galite iš tikrųjų užtikrinti, kad tos žuvis yra suvartojamas tik tai jūsų šalies ter teritorijoje, nes panašu, kad jos patenka ir ant mūsų stalo. Nuo 2005 metų atliekami yra E, dioksino koncentracijos e, tyrimai. Ar tai reiškia, kad e, žuvis nebuvo užteršta iki tol? Jūs taip pat labai gražiai paminėjote tai, kad kontrolės sistemos veikloje yra pastebėta šiokių tokių trūkumų. Tai iš esmės jūs pasakėte, kad kontrolės sistema neveikia. Uh, Tai reiškia, kad užteršta žuvis iš Švedijos ir Suomijos yra eksportuojama į kitas ES šalis. Ir iš tikrųjų, kaip galima būtų kontroliuoti tokį eksportą? Tai yra visiškai neįmanoma ir tokia situacija yra visiškai neprimtina. Nepamirškime, jog mes kalbame ne apie kokią nors pesticido koncentracijos uh, problemas, nors ir pesticidai kenkia mūsų sveikatai. Bet dioksinas yra baisus nuodas, kuris iš tikrųjų gali e, sužaloti ir e, mažus vaikus, ir moteris, kurios dar ketina susilaukti vaikų. Bet o tai yra ta medžiaga, kuris sukelia vėžį. Vis, vis, visi apie tai žino. Taigi apie ką mes kalbame? Taigi iš tikrųjų situacija yra tiesiog neįsivaizduojama. Neįsivaizduojama, kad komisija ir įsteigė Baltijos e, jūros uh, uh, uh, tyrimo grupę ir kuri dabar spręs, ar galima pratesti šią išlygą ar ne. Mes kalbame iš, apie oportunistinę politiką. Ir jeigu mes šitaip elgsimės, tuomet žmonės pasaulyje įsitikinsų, jog mes ne tik nesugebėme įspręsti finansinės krizės, bet nesugebėme netgi ir apsaugoti savo vartotojų. Ir aš noriu tai labai aiškiai pasakyti. Ši išlyga daro jums gėdą. Gerai, galima galbūt taikyti ypatingą išlygą tai fermentuotai pūdytai silkiai, bet tikrai ne kitiems produktams. Dziękuję bardzo, koleżance. Ačiū kolegė Rodpirint. Suprantu, kad šis klausimas, kurį uždavė e, ponia iš Švedijos, ar, ar norėtumėt atsakyti? Taip. Mane tiesiog šokiravo socialdemokratų populistiniai argumentai. Baimės skleidimas visiškai nieko nepadės, reikia pasiteikti mokslinius argumentus. Negalima sakyti, kad Švedijos e, vyriausybė tiesiog nusiteikusi nuodyti savo gyventojus jūs galite išeiti į gatvę Švedijoje ir paklausti, ar ta šalis yra demokratiška, jie jums taip ir pasakys. Ir tuo pačiu reikia pripažinti, kad šios šalies piliečiai yra labai sąmoningai, sąmoningai vertina aplinką ir taip pat nusiteikia valgyti sveiką maistą. Taigi šios visuomenės požiūris į aplinką yra labai atsakingas. Dziękuję bardzo. Teraz zabierze kolejny. Ačiū. Toliau kalbės kitas e, švedijos atstovas, ponas Karlas Šveiter. Ja, tack. Eh, jag tycker det är lite konstigt när Corazza Bildt säger att Åsa West... Šie... Vadinti kolegę Bilt naive negalima, kadangi ji pateikia moksliškai pagristus argumentus. Uh, Tačiau kitas dalykas yra tai, kad jūs ko gero neskaitėte ataskaitų. Šiuose ataskaitose sakoma, kad moteris ir vaikai galbūt 12 kartų vidutiniškai per metus valgo uh, vietoje sugautą žuvį. Tačiau iš tikrųjų 20 Čia iš tikrųjų tai yra 24 kartai per metus. Tačiau kita vertus negalima pasakyti, kad ir toks kiekis yra kenksmingas sveikatai. Tačiau kita vertus ponios Veslant negalima vaidinti, vadinti naive, jeigu jinai labai rimtai žiūri į žmogaus apsve, apsaugos klausimus. Tik tai septyni 70 procentų, 7 procentų gyventojų neturi konkrečios informacijos apie tai, kokią žuvį reikėtų valgyti, kad būtų galima apsaugoti savo ir vaikų sveikatą. Žinoma, šitas klausimas yra labai sudėtingas, tačiau mes negalime teikti, kad uh, E, šitos nuostatos griežtos tiesiog privers bankrutuoti visą žuvininkysės pramonę. Jūs įsiskaitykite į šitą ataskaitą. Joje yra pasakyta, kad atsakingos institucijos kad čia kalbam apie 3,700 milijonų apyvartą. Ir tai nereiškia, kad neteko šios apyvartos sužlugtų visa žuvies pramonė. Čia kalbama apie konkrečias žuvies rūšis, pavyzdžiui, silkę iki 17 cm ilgio virš 17 cm ilgio, taip pat ir apie tam tikras lašišų rūšis. Ir būtent dėl visų šių priežasčių, aš manyčiau, mes turėtume atsižvelgti į Veslant siūlymus. Galbūt reikėtų padaryti išliką fermentuotai e, e, silkiai ir galbūt kai kas ir išbėgtų į šalės užuodęs tos e, silkės kvapą, tačiau aš kartais mėgstu ją pasigardžiauti kartu su karšta bulve. Kita vertus, 80 procentų moterų ir vaikų niekada nevalgo šitos fermentuotos silkės, todėl reikia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp vietos maitinimosi tradicijų ir visuomenės sveikatos apskritai vienas dalykas yra fermentuota žuvis ir kitas dalykas silkė, kurios ilgis yra didesnis negu 17 cm. Iš tikrųjų, turėčiau pražinti, kad 3,5 milijonai eurų apyvartos nėra tokia didžiulė. Kitas dalykas galima pasinaudoti ir subsidijomis, kurios yra teikiamos e, tuo atveju, jeigu yra. E, Ruonėms e, gaudyti ir taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad dažnai yra pažeidžiami gaudimo tinklai. Kalbant apie visuomenės sveikatą, aš manyčiau vis dėlto mes galėtume susitaikyti su ta išlyga fermentuotai silkiai, todėl kad ją vidutiniškai vartoja nedaugiau kaip 9 procentai Švedijos gyventojų. O kalbant apie galimą riziką pavojų sveikatą, tai ko gero mm, vartotojai pačiais turėtų įsisamonti tą galimą pavojų. Todėl aš manyčiau, kad fermentuotai silkiai numatyti išlygą yra tinkamas pasiūlymas. Ačiū, kolegis Šliter. Kitas kalbėtojas. Dėkuoju, panė pirmininkė, gerbimi kolegos. Aš tik sužinojau, sužinojau apie šią situaciją ir ji mane neramina. Man atrodo, kad šiandien piliečiai turi žinoti apie tai, ką jie vartojo, tai, ką jie perka ir ką valgo. Ir todėl turime viską daryti, kad mūsų piliečiai būtų tinkamai informuoti, kad būtų informuoti kuo geriau. Ir Europa privalo rūpintis savo piliečiais. Taigi informacijos teikimas, mano galva, yra labai svarbus. Dabar apie dioksiną. Norėčiau sužinoti, Iš kur atsiranda šis toksinas? Ar tai jis yra natūralios kilmės? Ar jį sukelia ugnikalnių išsivežimai, ar, ar kitos priežastys? Ar jis yra pramoninės kilmės? Nes e, vart, e, valgyti dioksiną, kuris yra kilęs iš natūralių šaltinių, yra šiek tiek sveikiau <laughs> nei valgyti pramoninės kilmės dioksiną. Antras dalykas, dioksinas yra ilgai gamtoje išsilaikantis, išsilaikanti toksinė medžiaga. Ir, ir jis išsilaiko žmogaus audiniuose nuo 7 iki 8 metų ir apie tai reikia žinoti. Ir jei yra valgoma e, žuvis, lašiša, kurioje yra gal gan didelė dioksino koncentracija, yra mano galva normalu. Tiesiog žmonės turi apie tai žinoti. Tai reiškia, kad reikia tikrai prižiūrėti, kontroliuoti, ar ši žuvis yra eksportuojama iš minėtų šalių. Pan, mes paprastai nesusimastome iš tikrųjų, kiek dioksino, e, kokia gali būti dioksino koncentracija žuvies produktuose. Svarbu yra užtikrinti, kad ši žuvis nebūtų eksportuojama į Prancūziją ar kitas e, e, valstybės narės. Ir reikia teikti labai aiškia informacija apie dioksino koncentraciją žuvies produktuose. Dar vienas dalykas, aš pritariu atsargumo principo taikymui, kuris gali apsaugoti mūsų piliečius. Tačiau kartu aš manau, kad reikia tokį pat principą taiko, taikyti į mūsų pramonį, nes žinome, kad pavyzdžiui Ispanijoje žvėjai susidūrė su labai rimtomis problemomis. Ir prieš teikiant informaciją reikia atlikti mokslinius tyrimus, pasitelkiant ekspertus, specialistus, Ir prieš apsisprendžiant, kokią informaciją galime teikti piliečiams, reikėtų iš tikrųjų atsižvelgti į mokslinio tyrimų duomenis bei įvertinti šios informacijos e, poveikį mūsų ūkiai. E, Dėkuoju. Toliau kalbės Satuhasi. Much, Dėkuoju, pirmininkė kolegos. Vienas dalykas, kurio nepaminėjo Suomija ir Švedija, norėdamos išlaikyti šitą išimtį, nepasakė, kodėl uh, lašiša Baltijos jūroje yra rūšis, kuriai kyla grėsmė. Tai labai svarbus dalykas. Jeigu dioksinų kiekis žuvyje yra per didelis, per aukštas ir jeigu šita, šitai rūšiai kyla grėsmės, todėl kyla klausimas, kodėl reikėtų gaudyti šitą žuvį ir apskritai, kodėl ją reikėtų pardavinėti e, maistui. Mano valstybėje vyko diskusijos, kai Suomija tiesiog kovojo už šią išimtį Aš norėčiau pasakyti, kad ne viskas, kas tuo metu buvo išsakyta diskusijose, atitiko tikrovę. Patikinimai ir iš ankstinės sąlygos buvo tokios. Būtina informuoti vartotojus, tačiau dabartiniai tyrimai parodė, kad vartotojai nėra pakankamai informuoti, jie tiesiog nežino. Tačiau ko, ko gero tik tai vyresnio amžiaus moterys žino, kad nereikėtų daug valgyti silkės arba e, lašišos, o jaunosios kartos atstovai dažniausiai nežino nieko. Tai reiškia, kad ir jaunos moterys ir taip pat nėščios moterys neturi pakankamai informacijos. Tai reiškia, kad sistema nėra pakankamai veiksminga ir neteikia informacijos nešioms moteriams, o be to ir samoningumo lygis šiuo klausimu yra nepakankamai aukštas, ypač mano minėtose aukšt, e, amžiaus grupėse kurioms yra rekomenduojama valgyti kuo mažiau užterštos žuvies. kai buvo ta išlyga suteikta, buvo teigiama, kad Baltijos silkė yra pigus, visiems prieinamas maistas. Taip pat buvo paminėti ir kiti labai svarbus su žmogaus sveikata susiję dalykai, kad uh, kad negavus galimybės valgyti Baltijos silkės, bus atimta viena iš įprastinio maisto alternatyvų. Tačiau tai galbūt būtų taikoma silkiai, bet to negalima pasakyti apie lašišą. Lašiša buvo įprastas maistas galbūt prieš šimtą metų. bet e, tie žmonės, kurie buvo įpratę kasdieną valgyti e, lašišą, jau išėjo napilin. O tai reiškia, kad apskritai jau iš valgyraščio ta e, baltoji that... Laukinė, lai, laukinė e, lašiša tiesiog yra išbraukta iš e, kasdienio valgyraščio. Ir todėl negalima sakyti, kad dėl to netenkama kitos alternatyvos Aš manau, kad nėra jokio pagrindo pratesti šitos išimties galiojimą tą formą, kuri buvo numatyta iki šiol. Be to, Suomijoje yra e, teigiama, kad mažose silkėse yra mažiau dioksino ir daugiau dioksino yra didesnėse e, silkėse. jeigu būtų išbraukta laukinė e, lašiša iš šios e, išlygos ir jeigu būtų numatytas atitinkamas silkės dydis, tuomet galbūt būtų galima diskutuoti apie šios išimties pratesimą. Ir kad e, didelės, didelio dydžio silkės galbūt būtų naudojamos maistui, tačiau jau konservų E, pavydalu. Ačiū kolegai Satukasi, toliau perskaitysiu visus, kurie, už, pasisakė, kurie nori kalbėti. François Grostet, Karl, Karl, e, Karl Heinz Florence, pan Kristof Fielner, Hort Schnellhardt, Kriton Arsenist, pani Linda McEwen i pani Asa Westlund. E, teraz w kolejności Marit Polsen. Toliau ponia Polsen. Tak herr ordförande. Och jag får då börja med att erkänna att jag är... Dėkuoju. Ačiū ir pirmiausia norėčiau pasakyti, kad aš prisidėjau prie to, kad Švedijai prieš dešimtmetį būtų suteikta šį išlygą. Tačiau aš pritariu poniai Rodberent ir poniai Vestlund, pritariu tam, ką kolegė sakė apie dioksiną ir jo daromą žalą. Kai pirmą kartą svarstėme, ar suteikti šią išlygą ar ne, tuomet buvo labai aiškiai pasakyta, jog draudžiama yra eksportuoti tiek žuvį, tiek žuvies produktus, tiek uh, žuvies pagamintus pašarus. Tam, kad dioksinas iš Baltijos jūros negalėtų patekti į ES šalis. Tačiau aš vis dėlto manau, kad egzistuoja daugybė su kultūra susijusių priežasčių, dėl kurių būtina yra išsaugoti šią dekla, e, išlygą. Mes kalbame apie fermentuotą silkę. Ir fermentuota silkė yra labai svarbi e, šiaurės šalių ir apskritai Baltijos jūros šalių e, kulinarinių tradicijų dalis. Ir manau, kad šiai žuviai reikia skirti išlygą. Tačiau manau, kad išlygos taikymo sąlygas reikia sugriežtinti, kadangi mes matome, kad vartotojai dažnai negauna jiems reikalingos informacijos. Svarbu yra ne vien tai, ką norime pasakyti, bet ir tai, kokią informaciją žmonės yra pasirengę priimti kai, kokią informaciją jie yra pasiruošę įsisavinti. O tai reiškia, kad turime geriau žymėti žuvies produktus, aiškiai nurodydami, jog, jog riebi žuvis sugauta Baltijos jūros šiaurinėje dalyje gali būti užteršta dioksinų. Reikia tikrai sugriežtinti taisyklės. Leiskite man paaiškinti Jums, kodėl dioksino koncentracija yra tokia didelė prie Švedijos ir Suomijos krantų. Taip yra dėl e, popieriaus e, gamybos. Popieriaus fabrikai dabar nebeišleidžia e, taršalų į Baltijos jūrą, tačiau jos kelišimtmečius tą darė. Ir mes pastebėjome, kad dioksino ir e, PCB medžiagų koncentracija mažėja, tačiau tai vyksta labai lietai. Ir žinome, jog šiandien Baltijos jūros nebėra teršiama dioksinu. Visi taršos šaltiniai buvo panaikinti ir dioksino koncentracija žuvise mažėja 6 e, procentais kiekvienais metais. Tai bent jau parodo, jog mes tengiamės spręsti šią problemą, stengiamės uh, užkirsti kelią uh, dioksino taršai. Tačiau, grįžtant prie silkės, visas kardinės būtina žymėti labai aiškiai Būtina žymėti visus žuvies produktus, ne, ne vien silkę. Be to reikėtų pasakyti, kad e, tai turi būti taikoma visiems e, žuvies produktams, kad ir kokia tai būtų žuvis. Manau, kad reikia surasti tinkamą kompromisą, tinkamą tikrai gyvendinamą kompromisą. Negalima tiesiog iš pėties kirsti ir sakyti, reikia išlygos arba nereikia išlygos. Situacija yra kur kas sudėtingesnė. Todėl manau, kad svarbiausia yra surasti tinkamą kompromisą, kuris leistų mums apsaugoti ir mūsų nacionalinės kulinarinės tradicijas ir o, uh, nenuodyti mūsų žmonių. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Rutpulsens ir ponė Grostet. Eh Ačiū, ponė pirmininkė, aš įdėmiai klausiausi kolegų, kurie e, yra iš Baltijos jūros šalių. Ir čia mes e, dirbame visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos komitete, o ne vidaus rinkos komitete. Ir tai yra svarbus skirtumas. Todėl mes turime nepamiršti, jog mūsų vaidmuo yra, e, mūsų darbas yra rūpintis visuomenės sveikata ir reikalauti, kad komisija darytų tą patį. Todėl mūsų klausimai yra pateisinami, nors mes ir suprantame, kad uh, tradicijos e, e, yra labai svarbi nacionalinės kultūros dalis ir kiekviena tauta turi savo tradicijų. Ir aš nenoriu dabar sakyti, kad Suomijos ir Švedijos tradicijos yra netinkamos, bet kokia šalis gali susidurti su panašiomis problemomis, nes jos rūpi mums visiems, jos yra aktualės mums visiems. Aš manau, kad yra labai svarbu teikti kuo geresnę informaciją vartotojams. Nors aš ir suprantu kolegų argumentus, man vis tiek yra labai sunku e, suprasti, kam reikalinga yra ši išlyga. Mes žinome, jog e, dioksinas kelia grėsmę žmonių sveikatai ir mes vis tiek neprieštaravome tam, kad jis būtų valgomas. Ir tai mane šokiruoja. Ir man iš tikrųjų labai sunku yra suprasti kai kurių kolegų argumentus. Esu įsitikinusi, kad tokiamis aplinkybėmis yra labai svarbu atkurti vartotojų pasitikėjimą. Pasku, kadangi dabar vartotojų pasitikėjimas tikrai yra smūgės mes, smūgės, mes žinome, kad per pastarėsią savaitės buvo daug kalbama apie maisto produktų užteršimą įvairiomis bakterijomis, žinome apie kitas problemas. Taigi mes iš esmės kalbame apie... Uh, maisto saugą ir maisto sanitarinę saugą. Mes negalime mūsų vartotojams sakyti, kad va žiūrėkite, mes turime čia tokią išlygą, kuri taikoma yra tokiems produktams, bet mes negalime tokios išlygos taikyti kitiems produktams, negalime to daryti. Taigi, kaipgi mes galėsime žvelgti vartotojams į akis? Ir aš manau, jog Europos vartotojai turėtų, turėtų pamatyti, jog mes stengiamės atkurti jų pasitikėjimą mūsų pastangomis. Ir šis klausimas yra svarbus visiems ir vaikams, ir besilaukiančiams moteriams, ir visiems kitiems vartotojams. Šiandien mes sakome gerai, pro problemas kelia laukinė lašiša. Ir mes taip pat žinome, kad ir išauginta fermose lašiša taip pat e, e, e, gali sukelti sveikatos problemų. Taigi iškyla klausimas, taigi ką mums valgyti. Taigi mes dar daug ką turime nuveikti ir mes šiame komitete privalome elgtis labai griežtai reikalaudami, kad būtų užtikrinta tinkama maisto ir sanitarinė sauga. Štai kas mums labiausiai turi rūpėti. Dėkuoju, Fransuas Grostet. Kristofas Felneris. Tack så mycket, ordförande. Eh, det var länge sedan jag var med om en debatt som var så omfattande. Aš jau seniai diskutuoju diskusijoje, kuri sukasi apie vieną produktą. Ne tik tai švedai įsitraukė į šitą diskusiją, tačiau mes kol kas kalbame apskritai tik tai apie vieną fermentuotą silkę, tačiau yra ir kitų valstybių, pavyzdžiui, Vokietijos atstovai Kraft. Gör att det väcker väldigt mycket engagemang här och i Sverige. Och Jag tycker att vi har hittills haft en ganska bra. Tokių klausimų gali kilti labai daug, kadangi rauginti kopūstai Vokietijoje arba kitose šalyse taip pat gali būti tapti mūsų diskusijos objektu. Aš puikiai suprantu, kodėl buvo patiktas šitas klausimas e, žodžiu ir kodėl mes kalbame apie šitą išimti specifiniam Švedijoje produktui. Tačiau ta ilga diskusija rodo, kad netgi jeigu bus padaryta išimtis fermentuotai silkiai, to ko gero, manome, nepakaks. Mes nesame tikri, kad tuo bus apsiribota arba kad iš tikrųjų į rinką pateks tik tai fermentuota silkė, kuriai bus padaryta išimtis. Čia mes susidurime ne su viena konkrečia žuvies rūšim, kuriai būtų daroma išimtis, tačiau atrodo, kad čia jau mes susidurime su įvairiomis E, žuvimis lygiai taip pat gali būti iškilti pavojus ir kitiems gaminiams. Parma, kas čia? Parma kumpiui ir taptoms sūrių rūšiams. Dioksinas yra taršalas, su kuriuo susidurėma visuose uh, valstybėse. Kitas dalykas yra dioksino kiekis motinos piene. Tai yra dar didesnės rizikos faktorius. 6 procentai, sakyta, buvo švedų, žino tik tai žino apie tą pavojų ir sakoma buvo, kad 17 procentų tėvų gauna atitinkamą informaciją apie kylančią riziką. Taigi 17 procentų tėvų yra informuoti apie riziką, tačiau 40 procentų apskritai nevalgo šitokios žuvies. Žinoma, aš skaičiau šitą ataskaitą, kurią jūs minėjote ir manau, kad Marit teisti sakydama, kad E, reikia vadovautis labai griežtai rekomendacijomis, o maisto tarnybos duomenimis 400 vaikų. 400 vaikų galbūt nesilaiko šitų rekomendacijų ir valgo per metus bent kartą šitą užterštą žuvį, tačiau tai nereiškia, kad reikėtų uždaryti visą šios žuvies pramonę Švedijoje. Aš puikiai suprantu François, kuri mano, kad apskritai nereikėtų kalbėti apie kokį nors priimtiną maiste dioksino lygį. Tačiau reikėtų turėti prieš akis visą bendrą kontekstą. Buvo kalbėta ataskaitoje ir apie 300 kg eksportuotos žuvies. Tai nereiškia, kad šita žuvis eksportuojama po visą Europą ir taip siekiama nunuodyti vartotojus. Taigi nereikėtų šaudyti pabūklais į žvirblius. Aš manau, kad nereikėtų sustabdyti šios, šios e, išimties ir aš manau, kad tai išauktų visiškai nedivkačią reakciją. Reikėtų pasistengti geriau informuoti vartotojus ir nereikėtų apskritai nuteikti prieš save daugumos Švedijos piliečių. Ačiū. Aš norėčiau paklausti pono Kristofo, ar ar tos fermentuotos silkės negalima gaminti be dioksino? Po prostu, czy nie można robić z jakiejś innej. Ar negalima kažk iš kažkokios kitos silkės pagaminti tos fermentuotos silkės? Ne, problema yra ta, kad e, žuvis turi būti pakankamai didelė. Ji turi būti didelė ir riebi. Ir yra įdomu tai, kad jeigu jos yra sužvėjotos e, vasarą, tuomet dioksino koncentracija būna kur kas didesnė nei uh, uh, pavasarį. 90 procentų Baltijos jūroje sugautos silkės koncent, dioksino koncentracija yra mažesnė nei pavojinga koncentracija. Taigi, iš esmės, labai mažai žmonių suvartojo tikrai dioksinų užterštą silkę. Kažkas minėjo, kad dioksino koncentracija moters pienė mažėja, tačiau taip yra iš tikrųjų nėra. Nuo 1987 metų PCB medžiagų e, Baltijos jūros žuvise mažėja nuo 4 iki 10 procentų kiekvienais metais. Ir šių medžiagų koncentracija moters piene taip pat mažėja pagal panašią tendenciją. Tačiau PBDE medžiagų tikrai nemažėja. Ir tai labai yra įdomu, kadangi mes pastebėjome, kad nuo 1999 metų iki 2008 metų tų kitų medžiagų, ne PCB medžiagų koncentracija žuvise tikrai nemažėja. Kolega Fjellner. Tack så mycket. Det blir, vi ska väl inte ha debatter i debatten så att säga. Det blir lite kaotiskt. Dėkoju, nu, manau iš tikrųjų, kad nereikėtų dabar pradėti visiškai kitos diskusijos. Aš tiesiog norėčiau sureaguoti į jūsų klausimą. Na, aš turiu prisipažinti, kad aš taip pat žvėjojau silkę, na be abejo, nekomerciniais tikslais. Ir aš žvejoju paprastai ją tuo metu, kaip, e, kai dioksino kiekis e, žuvyje būna mažiausias, kaip e, ir kalbėjo Karlas. Ar vietos žvėjai galėtų išgyventi vien žvėjodami šią uh, silkę? Tikrai ne. Tai tikrai yra neįsivaizduojama. Tam, kad galima būtų sugauti silkę tai reikalingą e, e, fermentuotos silkės konservams pagaminti, reikia leisti žvėjams žvėjoti visus metus. Švedijos vyriausybė tikrai nenori nuodyti savo žmonių, patikėkite. Pone Vastlund. Mes turime kalbėti sąrašą ir manau, kad turėtume jo laikytis. Reaguodama tai, ką pasakė Kristofas, galiu pasakyti, kad jis kalbėjo visišką tiesą. Tačiau žvėjai be abejo norėtų, to, kad būtų išsaugota šį išlygą. Jie norėtų žvėjoti ne vien silkę, bet ir lašišą. Todėl neteisinga yra vien kalbėti apie silkę ir vien apie fermentuotą silkę. Mes turime įsiklausyti į, uh, uh, į žvėjų argumentus, tačiau nepamirškime, jog labai dažnai jie yra vienašališki. Taigi šis klausimas yra sudėtingas, bet iš tikrųjų žvėjai yra mums sakę, kad, e, kad jie susidurs su rimtomis problemomis, jei bus panaikyta ši išlyga. Ponas Horst Šnelhat. Ja, Ačiū, ponius ir ponai. Diskusija nepaprastai įdomi, bet mes esame aplinkosaugos ir sveikatos komitete ir turime į viską žvelgti iš visuminio požiūrio ir turime labiausiai žiūrėti sveikatos dalykų. Kodėl buvo leista ta išimtis, suteikta ta išlyga Švedijai ir Suomijai ir tik šiom šalims? Sakoma, jog ši išlyga buvo suteikta būtent dėl to, kad Švedijoje piliečiai yra labai gerai informuoti skirtingai nuo Baltijos valstybių, nes Baltijos valstybės išlygos negavo, nes žmonės ten yra prastai informuoti. Taigi dabar ir kyla klausimus, kaip gerai yra informuoti tie švedai, ar tikrai tik 17 procentų žino, ką jie valgo, ar paprasčiausiai išlyga buvo suteikta remiantis neteisinga informacija, o gal žmonės žino daugiau negu kad mes manome. Dioksinė, dioksinas yra visur mūsų aplinkoje. Galime valgyti salotos, ką nors vis tiek jo yra. Bet svarbiausia yra kiek. Esminis klausimas E, yra, kiek mes jos suvartojam. Žinoma, atsargus turime būti, bet nereikia ir persistengti. Vėl kyla klausimas, jeigu tai yra tradicinis produktas ir jeigu jis nėra labai stipriai vartojamas ir jeigu pranešime sakoma, kad esmė yra tik tai šeši, tai tik, tik 6 procentai žuvies turi to dioksino per daug, o daugiausia tos žuvies yra užauginama šiaip ar taip fermose ir to dioksino ten nėra tiek, kiek, kad, kad jis viršytų normas. Tai jeigu mes kalbam tik apie tokius nedidelius kiekius, tuomet galime pritarti tai išlygai, tačiau tik tuo atveju, jeigu eksportas bus uždraustas. Negaliu eksportuoti žuvies į šalį, kurioje egzistuoja ribinės vertės iš šalies, kurios tos, kurios, kurioje tos ribinės vertės neegzistuoja arba yra joms taikoma išimtis. Taigi manau, kad eksportas turėtų būti uždraustas ir išimtis turėtų būti suteikta tik tai toms šalims. Ir čia jau komisija turėtų labai griežtai žiūrėti, kaip ši nuostata yra įgyvendinama. O šiaip jau nematau aš čia didelės problemos. Argi čia tikrai švedai jau taip išsinuodys, manau, mūsų šve, kolegos iš Švedijos yra čia visi puikios sveikatos ir tikrai galima jiems suteikti tą išimtį. Bardzo, e, Ačiū, kolega Šnelhart. Dabar norėčiau pasveikinti nevyriausybinės organizacijos iš Austrijos atstovus. Jie atvyko į mūsų posėdį. Sveiki atvykę, kolegos. Jie atvyko mūsų kolegos, kolegės Karin Adenbach, Kadenbach kvietimu ir susitiks vėliau su ją ir su kitais mūsų komiteto nariais. Na, o mes toliau tęsime savo diskusijas ir Ponas Kriton Arsenis yra kitas mūsų kalbėtojas. Much, hope, uh, get... uh, aš įdėmiai klausiausi šios diskusijos. Tai, ką siūlo ponė Vestland, yra labai suprantamas, pamatuotas pasiūlymas pratesti uh, vienoje valstybėje įsigalėjusią valgymo tradiciją. Tačiau jeigu kalbėtume apie kitus, o ne šiuos tradicinius apdirtus produktus, tai reikia užtikrinti, kad būtų pateikta pakankamai informacijos. Ir atrodo, kad apskritai kontrolė yra nepakankama. The problem is, of course, Žinoma, negalime pirštų rodyti į Suomiją arba Švediją. Svarbiausias dalykas - komisijai veikti. Kadangi Europoje mes tiesiog e, susidurime su vienu po kito skandalai susijusiais su maisto produktais. tai, ką e, e, padarė Vokietija, buvo labai žalinga eksportui, maisto eksportui iš įvairių ES valstybių, iš e, Ispanijos, be kitako ir iš mano valstybės. Tiesiog buvo nušluota tam tikra pramonės šaka per trumpą laiką. Labai svarbu, kad prieimant tokius sprendimus neprarastume mūsų visuomenės pasitikėjimo. Jeigu ir toliau tokie skandalai tęsis, jeigu jie bus nepagrysti, jeigu mes priimsime kokius nors netinkamus sprendimus, tai susidursime su daug problemų. Mes visi turime pasitikėti vieni kitais. Mes turime ir pasitikėti tais produktais, kurie yra patvirtinti ir leidžiami vartoti tose valstybėse. Ir būtent mes turime apginti tą mūsų tikėjimą vieni kitais. Kolega Kristof kalbėjo apie, feta. apie feta sūrį. Aš norėčiau patikinti, kad mūsų piliečiai valgo feto sūrį, žinodami, kad jis iš tikrųjų patikimas. Švedijos ekonomika šiuo metu klesti. Ir todėl, jeigu dabar neužtikrinsime E, pakankamo vartotojų sveikatos saugos lygio, tai kada bus galima tą padaryti, turint omenyje, kad ekonomika vyksta ciklais ar blogiausiais laikais tą darysime. Kolega kalbėjo, kad čia kalbame tik tai apie specifinį tradicinį produktą, tačiau reikia taikyti atitinkamas kontrolės ir informavimo priemonės. Ačiū. Toliau dar kalbės kolegė Makevan ir komisijos atstovas. Prašau, ponė Makevan. Aš tiesiog norėčiau užduoti klausimą komisijai. Kai jūs atsakinėjote ponios Vestant klausimą, jūs pasakėt, kad jūs uh, neskaitėte Švedijos maisto saugos inspekcijos parinkto dokumento. Ir aš norėčiau jūsų paklausti apie tai, kas dirba toje vadinamojo Baltijos darbo grupėje, kas yra jos nariai. Nes panašu, kad jeigu Švedijos maisto saugos inspekcija parengė e, ataskaitą, Man atrodytų, jog būtų natūralu, kad ta Baltijos darbo grupė tikrai iš ją išnagrinėtų ir paplatintų kitoms institucijoms. Taigi, kas dirba šioje darbo grupėje? Be to, mes gavome, gauname duomenų iš Švedijos, iš varių šaltinių, kad žuvis yra eksportuojama į kitas ES šalis, pažiūrėjau, Prancūziją. Ir norėčiau paklausti, ar komisija ištyrė visus šiuos įtarimus? Jūs paskutinį kartą atlikote tyrimą prieš šešerius metus ir aš įsivaizduoju, kad jeigu jie kitais metais jūs atliktumėt patikrinimą nieko neperspėjus, tuomet surinktumėt labai daug įdomios informacijos. Man bent jau toks susidarė įspūdis iš šios diskusijos. Aš norėčiau, kad komisija geriau dirbtų. Komisijos darbas nėra dėrėtis dėl diplomatinių sprendimų maisto saugos rytyje. Jūsų darbas yra apsaugoti mūsų žmonės. Kai uh, uh, iškilo uh, kai kilo pasiutlygės lygos protrukis, tuomet buvo pasakyta, kad, kad negalima iš vis mėsos valgyti. Ir mes beje, aš atsimenu dar iš savo vaikystės, kai vyko panašus atsitikimas, taip, taip pat atsisakėme mėsos. Taigi, kada jūs imsitės veiksmų? Dabar komisija. komisija? Aš plaškai nesupratau, aš dabar kalbėsiu. Gerai, Aš norėčiau komisijai pateikti trumpą klausimą. Gal jie galėtų atsakyti. Švedijos maisto saugos inspekcija nenori jokių išlygų. Taigi panašu, kad šios išlygos reikalaujama tik dėl to, kad to reikalauja pramonė. Ar tai atitinka mūsų maisto saugos politiką? Ir kaip komisijos nuomonė šis sprendimas paveiks vartotojų pasitikėjimą mumis? Ypač, kai e, yra žinoma, jog dioksinas kenkia e, vaik, jau mažiems vaikams ir vaisiui motinos iššiuose. Taigi, ar mes galime iš tikrųjų leisti į šią išlygą? Tai tiek. Zanim oddam głos przedstawicielowi komisji, pani. Dabar kalbės komisijos atstovė ponia Korasa Bilt. Uh, you, Chairman, Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš tikrai nenorėčiau uh, pratesti, uh, užvilkinti uh, šios, uh, užtesti šios diskusijos. Noriu pasakyti, kad iš esmės mes nekalbame apie tūkstančius vaikus. Aš tiesiog norėčiau, kad komisija paskelbtų komiteto nariams uh, apie kokius vaikų ir moterų skaičius kalbame, kadangi panašu, kad socialdemokratai nori tiesiog visus gazdinti. Ir antras dalykas, mes visi sutarėme, kad informatumas yra svarbiausias dalykas ir tinkamos e, maisto saugos inspekcijos rekomendacijos yra taip pat labai svarbios. Mes visi sutarėme, jog reikia sugriežtinti uh, rekomendacijas, reikia reikalauti, kad Švedija ir Suomija teiktų dar daugiau informacijos savo vartotojams, o atsakingos, kad atsakingos institucijos atliktų daugiau patikrinimų. Ponios Asa Westland pasiūlymas tikrai yra netinkamas. Mes kalbame ne apie e, visą e, žuvininkystės pramonę. Pone Vestund, ar jūs lankėtės Šiaurės Švedijoje, ar jūs matėte, kaip dirba smulkus žvėjai? Mes apie juos kalbame, mes nekalbame apie e, žvejybos pramonės lobistus. Ir šie smulkus žvėjai neišgyvens, jei jiems bus leista uh, žvejoti silkę tik tai tokią, kuri tinka fermentuotos silkės konservams gaminti. Taigi jūsų pasiūlymo tiesiog niekas negalės įgyvendinti. Dėkuoju, pirmininkė. E, Dar kartą noriu sureaguoti ponę Rodbėrin, ponę Hasį ir ponę Vestlun. This was, uh, Jūs melavot, jūs visišką netiesą pasakėt. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad, kad kolegė melavo. Ir man būtų labai įdomu išgirsti komisijos atsakymą. Jeszcze pani Hasi i pani Dagmar. Pone Hasi, po to pone Dagmar Rodberent. Tai tiek, štai kam leisiu dar pasisakyti. Tris dalykus noriu pasakyti. Pirmiausia, Iš tikrųjų, Suomijoje yra tam tikrų tradicinių patiekalų, kuriuos gaminant yra naudojama Baltijos silkė. Tačiau man yra tekę girdėti apie tai, kad šiems patiekalams pagaminti būtina kažkokia itin didelė e, silkė. Taigi aš siūlyčiau apriboti e, žmonių vartojimo tinkamos silkės ilgį. Aš manau, kad tai iš esmės įspręstų visas problemas e, susijusias su noru išsaugoti Suomijos kulinarnės tradicijas. Antras dalykas. Prieš dešimt metų, kai vyko panaši diskusija, Suomija, panašiai kaip šiandien Švedija, teigė, jog uh, Suomija iš tikrųjų suvartoja kur kas mažiau dioksino nei kitų ES šalių gyventojai. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Tačiau aš turiu prisipažinti, kad mane sukrėtė informacija apie tai, kiek dioksino žmogus gauna e, Suomijoje būtent iš Baltijos silkės. Aš dabar neprisiminsiu skaičių, bet tikrai tas skaičius buvo didžiulis. Ir trečias dalykas. E, Suomijos žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos e, argumentai pateikti, norint pateisinti šią išlygą. Aš juos perskaičiau ir visose šiuose argumentuose yra iš esmės kalbama apie Baltijos silkę. Ir turiu Jums pasakyti, kad e, net e, e, Suomijos žemės ūkio ministerija neranda argumentų tam, kad galima būtų pratesti šią išlygą laukiniai lašišai. Could... Dėkuoju, ponė Rodberent, kadangi kolego, kolegė iš Švedijos kalbėjo tris kartus, tai aš pagalvojau, kad gal ir man bus leisti dar kartą pasisakyti. Aš noriu pabrėžti vieną dalyką. Taip, mes kalbame apie E, žmonės, kurie gyvena tokiuose regionuose ir kurie gali prarasti darbą. Taip, aš tą suprantu. Ir aš taip pat žinau, kad yra problemų ir dėl žuvies temperatūros, e, e, kalbu apie žuvį sugautą viduržėmio jūroje. Ir pavyzdžiui, tuomet Europos komisija nusprendė, kad būtina yra iš karto sugavus žuvį sum, siekti sumažinti jos vidaus e, temperatūrą. Ir tai e, išle, išsprendė problemas, e, su kuriomis galėjo susidurti Portugalijos žvėjai. Dabar teikti mums, kad mes turime ir toliau uh, tęsti žmonės nuodėjančias tradicijas dėl to, kad išsaugotume, e, padėtume žvėjams, yra neprimtina. Ir e, aš pritariu tam, ką sakė ponė Grostet ir kiti kolegos iš EPP e, frakcijos. Ir man atrodo, kad kolegė iš Švedijos elgėsi oportunistiškai, nors gal ir ne tiek oportunistiškai, kiek aš norėčiau. Įdomu būtų sužinoti, kiek e, žuvies yra sužvejojama Švedijos ir Suomijoje pagal šią da, išlygą. Jei sužinosime, kiek tokios žuvies yra suganoma, tuomet iš karto sužinosime, kiek jos suvartojama ir, ir galėsime tom, e, tuomet sužinoti, ar ši žuvis yra e, eksportuojama į kitas ES šalis. Įsivaizduoju, kad yra tokių regionų, kur žmonės labai daug silkės valgo. Įsivaizduoju, kad e, visi šalia jūros gyvenantis žmonės daug, valgo labai daug silkės. Taigi gal komisija galėtų pateikti konkrečesnių skaičių. Diskusijai. Przekazuję głos ponownie przedstawicielowi. Ačiū, dabar kalbės komisijos atstovas ponas Flau, prašau. Thank you, Mr. Chairman. This was a long list of questions. Buvo pateikta labai daug klausimų, nežinia, ar aš visus atsakysiu, galbūt aš apibendrinsiu juos atsakydamas grupėmis. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad čia yra daug nesusipratimų. Dabartinėme pasiūlyme nėra kalbama tik tai apie, apie vien tik tai fermentuotą e, silkę šioje išlygoje minimos ir kitos rūšys. Todėl norėčiau paaiškinti tiems, kad kalbame ne tik tai apie fermentuotą silkę, bet ir apie platesnio masto išimtį. Suomija ir Švedija pateikė prašymą dėl išimties pratesimo arba atnaujinimo. Tai padarė patys valstybės. o šitas klausimas po to buvo aptartas Baltijos darbo grupėje. Joje dirba vyriausybių ekspertai, neatstovaujami joje yra žuvų, žuvies, žuvies pramonės atstovai, ten dirba tik tai ekspertai iš nacionalinių maisto saugos tarnybų. Šitą grupę sudaro aštuonių Baltijos jūros regionų valstybių atstovai. Ir e, pagal sudėti užtikrinama labai plataus masto e, ekspertų pagalba. Buvo klausima apie stebėseną. Galime patikinti, kad dioksino lygis palengva mažėja. Buvo kalbama apie kontrolę. Norėčiau dar kartą patikinti, kad šioje išlygoje kalbama tik tai apie produktus, kurie būtų pateikiami į Suomijos ir Švedijos rinkas. Išimtinai. Iki šiol mes neturime komisijoje jokios informacijos apie tai, kad šita žuvis netitinka tų kriterijų, kurie yra taikomi eksportuotai žuviai kitose valstybėse narėse. Buvo klausima, ką komisija padarė, kad būtų už, užkirstas kelias eksportuoti 300 kg žuvies į Prancūziją. Mes tokios informacijos neturėjome. Prancūzijos institucijos mūsų neinformavo, nieko apie tai neminėjo nei Suomijos, nei Švedijos atitinkamos tarnybos, kad šita žuvis tiesiog netitiko e, reikalavimų eksportuoti galima tik tai tuo atveju, jeigu žuvis atitinka ES nustatytus kriterijus. Todėl dėl tų 300 kg neva eksportuotų į Prancūziją mes nepradėjome tyrimo. Apie tai kalbėjo ponė Vestrund savo pasisakymę. Ką komisija darys vėliau, kokiu imsis žingsnių? norėčiau priminti, pat, priminti patikrinimą 2005 metais, kurį atliko maisto ir veterinarijos tarnyba. Ir to patikrinimo metu buvo uh, nustatyta, kad uh, buvo ne, kad nebuvo jokių pažeidimų, tačiau tuo atveju, jeigu pasitaikė kokie nors nesklandumai, tai buvo e, susitikta su atitinkamais institucijomis siekiant aptarti, kaip e, išvengti tokių netitikimų. Maisto ir veterinarijos tarnyba kreipėsi tokiais atvejais į Švedijos ir Suomijos atinkamas institucijas. Ir toliau mes didžiulį dėmesį skiriame tų griežtų sąlygų įgyvendinimui, turiu omeny pirmiausia informavimo politiką. Tačiau dar kartą noriu priminti, kad šita išimtis buvo padaryta Švedijai ir Suomijai, tik tai pateikus atitinkamą informaciją pateikti šią žuvį vietos rinkoje. Komisija taip pat gali atmesti tokius išimties prašymus. Mes neišdavinėjame tiesiog lengva ranka. Kitos Baltijos valstybės yra taip pat pateikusios išimties prašymų, tačiau tokie prašymai buvo atmesti ne dėl to, kad buvo viršytas dioksinų limitas, bet dėl to, kad buvo ketinama eksportuoti tuos gaminius į ES, į kitas valstybės ir mes atmetėme tokį prašymą, kadangi norėjome apsaugoti kitų 26 valstybių vartotojų interesus. Todėl šiuo atveju Švedija ir Suomija taip pat turi laikytis atinkamų sąlygų. nežinau, neturiu informacijos apie kiekius žuvies sugaudomus Baltijos jūroje. Kiekius, kurie patenka į šitos delegacijos taikymos rytį. Šita šitas skaičius nebūtinai, ką nors pasakys konkretaus apie tą maksimalų lygį. Svarbu, kad tas maksimalus lygis nebūtų viršytas. Gal ką nors ir pamiršau. Taigi, kol kas tiek mano atsakymų į jūsų klausimus. Ačiū. Gal galėtumėt patikslinti, Taigi, vyriausybės, kai, Švedijos ir Suomijos vyriausybės, kai kreipėsi dėl tos išimties, dėl kokios žuvies jos būtent kreipėsi? The derogation The proposal foresees a derogation for Baltic herring larger than 17. Buvo prašoma išimties e, silkė ilgesnė negu 17 cm, taip pat e, lašišai, e, upėtakiams ir menkėm ir dar dviem žuvų rūšims. Pone Makyvan. Um, jūs paminėjote, kad jūs gal praleidote vieną klausimą. Taip, uh, aš paminėjau Švedijos maisto saugos inspekcijos atliktą tyrimą ir aš paklausiau, ar jūsų darbo grupė, Baltijos darbo grupė, svarstė šios uh, studijos rezultatus, studijos išvadas. Pani Dagmar Robberen, kolega uh, Fielner potem. I, I just... don't, I, I don't wanna... E, e, oh, Madame Dag Dagmar dabar. Pirmiausia, ponia Dagma. Atsiprašau, ponia pirmininkė. Kada paskutinį kartą jūs lankėtės Švedijoje nuo 2005 metų? Na, aš turiu du skaičius kuriuos galiu Jums pateikti. Tai yra, ta, kiek tonų žuvies buvo sugauta pagal šią išlygą. Vienas tūkstantis tonų silkės ir iš jos 70-90 procentų yra naudojama fermentuotai silkiai gaminti. O apie lašišą galiu pasakyti, kad buvo sugauta 300 20 tūkstančių tonų. Ne tūkstančių. Atsiprašau, 320 tonų silkės, o švedai vidutiniškai per dieną suvartojo 40 gramų lašišos. Ir Švedijos maisto saugos inspekcija atliko tyrimą, tačiau nerado jokio įrodymo, kad visa ši žuvis, ši žuvis buvo uh, užteršta. Tačiau jokių rodymų nebuvo rasta. Pone Vestlund, jūs norėtumėt pasisakyti? Aš taip ir nesupratau, kada aš kalbėsiu. Dabar kalbėsiu ar vėliau? Na, si vous voulez prendre par... Taip, dabar galite kalbėti, jeigu norite. Ačiū. Na gerai. Gerai, tuomet pasakysiu jums tai, ką ketinau pasakyti. Kai komisija pirmą kartą e, atsakinėjo į mano klausimą, man pasirodė, kad e, jūs pasakėt, kad e, jūs negavote švedijos vyriau, iš švedijos vyriausybės švedijos maisto saugos inspekcijos duomenų ir kad jūs negalėtų susipažinti su informacija apie tai, kiek šeimų su vaikais valgo šias žuvies. Ir labai įdomu, kad švedijos vyriausybė nepateikė tokios informacijos. Panašu, kad ji nori, kad visa diskusija būtų uh, nukreipta tik tai fermentuotą silkę. Tačiau aš kreipiausi į švedijos vyriausybę ir taip pat uh, nu, atsinčiau jums, uh, nusinčiau jums laikraščio straipsnį, kuriame vienas švedijos žvėjys prisipažino, kad jis eksportavo 300 kg lašišos į Prancūziją. Taigi man dabar labai įdomu sužinoti, kad jūs teigiate, jog negavote šios informacijos. Galima tik taip gailėstauti, kad mes neišnagrinėjome žuvies valgymo tendencijų Švedijoje. Tačiau turima informacija mums leidžia teikti, jog jei ši išlyga bus išsaugota, tuomet tūkstančiai vaikų ir moterų gali nukentėti nuo dioksino. Ir Švedijos maisto saugos inspekcija pati tą nusprendė. Tačiau, kai ministrų paklausė, kas yra atsakingas už eksporto draudimo priežiūrą, niekas mums negalėjo pateikti aiškaus atsakymo. Mums e, pasakė, kad iš tikrųjų niekas tiesiog už tai nėra atsakingas. Tačiau dabar mes liktai sužinojom, kad e, kiekviena savivaldybė, kurios teritorijoje veikia žuvies turgelis, yra atsakinga už e, eksporto draudimo priežiūrą. Reikia išnagrinėti daugybę faktų tam, kad galėtume priimti sprendimą. Niekas nenori teikti, jog dioksinas žuvyje kelia rimtas problemas švedų sveikatai. Yra žinoma, kad suaugęs vyras gali tokios žuvies, užtrašto žuvies suvalgyti tikrai nemažai, tačiau ji gali sukelti rimtas problemas jei ją valgys vaikai ir besilaukiančios moteris. Buvo kalbėta ir apie dioksino koncentraciją moters pienę. Tai yra aktuali problema. Žinome, kad vaikai ir besilaukiančios moteris labai dažnai valgo Baltijos jūroje sugautą žuvį. Taigi ši problema nėra aktuali žmonėms, kurie valgo mažai žuvies, tačiau tiem ir ji yra labai aktuali tiems, kas mėgsta žuvį ir kad jos valgo daug. Be to yra įdomu pastebėti tai, kad komisija visiškai neatsižvelgia į faktus, net jeigu mes juos, tuos faktus jiems aiškiai pateikėme. Žinome, kad dioksinas kelia pavojų tūkstančių žmonių sveikatai tarp jų yra ir vaikai, ir besilaukiančios moteris. Tačiau vis tiek girdime, kad e, žvėjai patikė savo argumentų. Žvėjai teigia, kad fermentuotos silkės negalima pagaminti iš kokios nors kitos silkės, tinka tik tai dioksinų užterštas silkė. Tačiau iš tikrųjų taip nėra ir fermentuotą silkę galima būtų gaminti net ir tuo atveju, jei ši išlyga būtų panaikinta. Fermentuotos silkės konservai iš tikrųjų yra labai svarbus švedijos žmonėms ir jie yra pasirengę net brangiau už ją mokėti tam, kad jie galėtų e, ją pasigardžiauti. Ir negalime žmonėms uždrausti e, valgyti to, kas jiems patinka. Iš tikrųjų, labai sunku yra mums įtakoti e, sprendimo, sprendimo prieimimą uh, šiuo klausimu. Komisija turėtų prisimti ją tenkančią atsakomybę ir Švedijos vyriausybė. Ir šios e, institucijos kartu turėtų daryti viską, kad e, tūkstančių vaikų sveikatai nebūtų keliamas pavojus per spaudos konferencijas, per e, kokius nors kitus viešus renginius kalbama tik tai apie fermentuotas ir kiek, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Reikia tiesiog gerinti vartotojams teikiamą informaciją. Aš tikrai nepaleisiu šio klausimo iš akių, aš tikrai stebėsiu, e, kas vyksta ir manau, kad mes visi turėtume domėtis e, šio klausimo sprendimo eiga. Svarbiausia yra, kaip mes visi suprantame, yra užtikrinti, jog vartotojai gautų jiems reikalingą informaciją ir kad būtų iš tikrųjų tinkamai prižiūrima ir laikomas yra draudimo eksportuoti šią žuvį į kitas valstybės narės. Pone pirmininkė, tik tai vieną žodį. Aš norėčiau labai aiškiai paklausti komisijos. Ar negalima pareikalauti, kad Švedijos vyriausybė pateiktų visą mums reikalingą informaciją. Dabar, kai aš sužinojau, kad, kad į Prancūziją buvo eksportuota 300 kg žuvies, e, e, nesant jokiems ypatingiems susitarimams e, taikomiems tokiam eksportui, mane tai tikrai neramina. Ir dar vienas dalykas. Man atrodo, kad cheminį, e, cheminis dioksino pavadinimas yra PBDE, jei neklystų. Ir jei Švedijos vyriausybė nori, kad jos gyventojai valgytų dioksinų užkre, užkrestus žuvies produktus, manęs tai visiškai nestebina. Gerai, jie gali elgtis kaip tik tai nori. Tačiau mane, kaip prancūzijos pilietę, domina klausimas, ar Švedijos vyriausybė informuoja savo piliečius apie tai, ką jie valgo. Komisijos atstovas, prašom. Jūs norėtumėt gal atsakyti į jums patiktos klausimus? As regards the report, the report was ataskaitos Baltijos darbo grupė negavo. Mes negavome iš Švedijos vyriausybės šios ataskaitos. Dėl paskutinio klausimo. Aš nelabai prisimenu jo esmės. Tačiau aš noriu pasakyti, kad nėra jokio draudimo eksportuoti e, žuvies produktų iš šių dviejų valstybių į kitas valstybės. Viskas priklauso nuo eksportuojamų valstybių ir nuo importuojamų valstybių, kadangi jos turėtų atlikti taip pat rizikos vertinimą, ypač jeigu jos to pageidauja. Kai kalbame apie eksportuojamus projektus, e, produktus iš Švedijos ir Suomijos. Todėl importuojančios valstybės turi sutelkti savo tikrinimo resursus, išteklius, ypač uh, teikiant ypatingą dėmesį gaminiams iš Švedijos ir Suomijos. Dar kartą noriu pasakyti, kad aš paskutinį kartą buvau 2005 metais Švedijoje, vykau į misiją, tačiau po to nebuvo numatyta jokių lankymosi planų, tačiau kadangi pateiktas prašymas naujai išlygai mes galvosime ir apie lankymusius šiuose valstybėse dėl ženklinimo etiketėse ir atitinkamo reikalavimo. Skardinėse yra etiketėse nurodoma įprastinė informacija, tačiau aš nežinau, ar reikėtų ir kaip reikėtų daryti tą nuorodą į tai, kad šiame produkte galėtų būti tam tikras dioksino lygis. Dėkoju už šią diskusiją, baigiame ją šiuo klausimu, dėkoju komisijos atstovui, dėkoju diskusijos dalyviams. Dabar pereisime prie septinto darbo atvarkės klausimo. ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimas. Šeši klausimai yra pateikti, kuriuos reikėtų aptarti. Komisija tikiuosi pateiks atsakymus. Mes turime dešimt maždaug minučių kiekvienam klausimui, todėl reikėtų pasistengti kalbėti ir diskutuoti glaustai, kad galėtume neviršyti mūsų laiko iki pusės pirmos. Pradėsime nuo pirmojo klausimo, kurį pateikė Karl Heinz Florence apie REACH reglamento įgyvendinimą. Visą papildomą informaciją jūs turite savo dokumentuose. Du komisijos atstovai atvykę į šį posėdį, jums žodis. You, Dėkuoju pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai. Kadangi laiko iš tikrųjų nedaug, aš pateiksiu labai trumpą trijų klausimų atsakymų suvestinę ir nesileisiu į detalės, kurias buvau paruošęs. Tad žinoma, aš esu pasirengęs atsakyti papildomus klausimus, jeigu tokių iškils. Pirmas klausimas. Dėl to, kaip įgyvendinamas ryčių reglamentas, galbūt turėčiau priminti, kad Europos cheminių medžiagų agentūra pateikė labai daug informacijos, duomenų, statistikos ir mes e, paminėsime apskritai tik tai kai kurią informaciją, paminėsime skaičius ir pateiksime komisijos požiūrį į tai, kaip įgyveninamas ryč reglamentas. Svarbiausias ryč reglamento tikslas yra siekti, kad būtų įgyvendinamos cheminių medžiagų registravimo nuostatos. Informacijos rinkimas siekiant e, suteikti daugiau tikrumo agentūroms, taip pat gamintojams, taip pat rizikos vertinimas, rizikos valdymas, tai yra svarbiausios priemonės. Dabar baigėsi Tai praėjusiu metu lakučio pabaigoje baigėsi medžiagų registravimo pirmasis laikotarpis ir buvo pateikta 25 tūkstančiai prašymų cheminių medžiagų agentūrai, prašant įregistruoti įvairias cheminės medžiagas. Ir taigi baigėsi pirmas paraiškų registravimui įteikimo laikas. Apie tūkstantį tonų naujų medžiagų yra kalbama. Tačiau reikia atsižvelgti, kad yra labai daug toksiškų ir mutageninių medžiagų. Visų pirma, reikia pasakyti, kad dabar didžioji dauguma cheminių medžiagų, kurios yra pardavinėjamos ES rinkoje, yra užregistruotos, tačiau dabar reikia uh, pateikti papildomą informaciją siekiant įvertinti jų riziką ir numatyti rizikos valdymo priemonės, kad šitas, ta rizika būtų kuo mažesnė ir kad būtų galima teikti informaciją e, vartotojui, kaip būtų, turėtų būti laikomasi reikalavimų. Mums labai svarbu, kad cheminės medžiagos būtų naudojamos saugiai ir kad būtų užtikrinamas konkurencija ir kad būtų siekiama tausoti gamtą. Tačiau tai yra tik pradžia. Registracija yra tik tai pirmas žingsnis cheminėms medžiagoms patekti į ryč reglamento sistemą. 2013 metais bus priimti papildomi reglamentai E, medžiagoms, kurios yra iki. Medžiagoms, kurių, kurių įmežama iki 100 tonų ir vėliau medžiagoms iki 18 tonų. 18 metų mažiau negu 100 tonų. Cheminių medžiagų agentūra kiekvienais metais pateiks informaciją apie savo veiklą. Dabar Ši agentūra veikia labai intensyviai, reikia pripažinti, kad dabar tų e, prašymų, dokumentų paketų buvo pateikta mažiau negu prieš vienerius metus. 2010 metais, pavyzdžiui, e, agentūra peržiūrėjo 273 registravimo prašymus ir žinoma viskas buvo susijęs su tuo registravimo terminu iki lakryčio pabaigos. O dabar jau prasidėjo vertinimo ir autorizacijos procesas. 2011 m. vasario mėnesį komisija priėmė sprendimą įtraukti papildomas šešias medžiagas iš tų, tai vadinamų, medžiagų kandidatų sąrašo į tą tikrąjį sąrašą ir komisija dabar e, įgyvendina formales e, e, procedūras, pateikdama šitas medžiagas į priedą, į 14 priedą, papildomas 8 medžiagas iš 14. Kos. 46 papildomos medžiagos yra trauktas į taip vadinamą kandidatų sąrašą. Komisija buvo įsipareigojusi papildomai įtraukti devynės, kad devynės, 90 medžiagų, tačiau kai, kai kurios medžiagos yra labai rizikingos, jas yra ketinama įtraukti iki 2200 metų e, labai rizikingų medžiagų notifikacijos procesas dabar prasidėjo. Gamintojai, importuotojai turi informuoti Europos cheminių medžiagų agentūrą tais atvejais, jeigu yra didelis e, kenksmingų medžiagų kiekis e, e, produktuose. Praėjus šešiems mėnesiams po medžiagos perkelimo iš kandidatų sąrašo reikia pateikti atitinkamą papildomą informaciją. Taigi Europos cheminių medžiagų agentūra ir komisija pateikinėja e, siūlymus dėl apribojimų, taigi mums tenka labai daug darbo, mes e, uždraudėme daug medžiagų ir dabar mes, pavyzdžiui, plečiame savo apribojimus ir kadmio e, e, adresu. Mes įkūrėme ir naują tarnybą, struktūrą, tai yra, tai yra įgyvendinimo e, institucijų forma jau įvyko pirmasis e, koordinacinis e, e, susitikimas. Aptardamas kitus du klausimus. Pavyzdžiui, kaip mes identifikuojame specifines problemas, ypač mažosiuose ir vidutinėse įmonėse, atsakysiu, kad mažos ir vidutinės įmonės yra įtrauktos į tą registravimo procedūrą ir iki 2018 metų jos turi atitikti visus reikalavimus. Kita vertus, kuo medžiagų skaičius yra, e, e, kiekis yra mažesnis, tuo labiau reikia įtraukti mažas vidutinės įmonės. 2013 metais mes tikimės, kad tos mažos įmonės, kurios dalyvau šiame procese, jau bus e, pilnai užregistruotos ir galutinai e, tai įvyks 2018 metais. Labai svarbu, kad mes laikėmės tų registravimo terminų ir Toliau mes rinksimės informa rinksime informaciją, ypač iš mažų ir vidutinių įmonių, informaciją apie praktinio pobūdžio problemas e, siekiant užregistruoti medžiagas laiku. Taigi šioje koordinacinėje kontaktinėje grupėje mes siekime keistis informaciją ir ieškoti pačių tinkamiausių sprendimų siekiant padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir trečias klausimas dėl dėl ryčių reglamento peržiūros. Pasakysiu trumpai, kad komisija e, įkūrė tinklalapį ir jame yra pateikta informacija apie galimą reglamento peržiūrą. Šitoje peržiūrėje bus labai svarbus trys dalykai. Tai visų pirma, cheminių medžiagų agentūros veiklos peržiūra, taip pat informacijos reikalavimų peržiūras, ypač medžiagoms nuo vienos iki dešimties tonų. Ir taip pat reikėtų dar kartą pagalvoti apie ryč reglamento taikymo sritį ir sąsajas su kitais reglamentais. Visų pirma, mes turime išsiaiškinti, kokį poveikį daro ryčiai konkurencingumui. Considering how E, aplinkai. Ir taip pat bus vykdoma nepriklausoma pežiūra dėl kitų paralelinių medžiagų įtraukimo. Be to reikėtų priminti, kad mes ketiname vykdyti konsultacijų e, programą dėl galimos peržiūros ir tą programą pradėsime įgyvendinti kitų metų birželio pirmąją dieną. Taigi galiu priminti, kad buvo į kandidatų medžiagų sąrašo įtrauktas dar septynios medžiagos, o tokių kandidačių medžiagų galėtų būti 53. Aš tikiuosi, kad pakanka tos mano informacijos. Ačiū komisijos atstovui, ponui. Ponas Šlyteris ir ponas Florence norėjo užduoti klausimą. Ačiū. Aš gerai atsimenu ryč debatus, kai kurie kolegos iš čia esančių ten irgi buvo. Ten buvo sakoma, kad registracija registracijoje dalyvaus maždaug 10-13 tūkstančių produktų. Dabar jūs sakote, kad jau registravote maždaug 25 tūkstančius medžiagų. Iš kur tiek daug medžiagų? Ar tada mums buvo pateikta neteisinga informacija? Kitas dalykas. Tada buvo kalbama smulkės vidutinės įmonės ir buvo sakoma, kad joms gyvenimas palengvės, nes vienam, vienam medžiagai reikės vienos registracijos. Kitaip sakant, jeigu šimtas įmonių naudoja tą pačią medžiagą, tai reikės tik tai vienos registracijos. Ar veikia šita sistema, nes aš žinau labai prieštaringų dalykų apie tai. Ačiū Jums už e, iš esmės labai išsamų pranešimą. Šleiter. Ponas Šleiteris. Ir aš norėčiau paklausti Jūs, uh, and, uh, uh paklausimą apie kandidačių sąrašą, nes jūs paminėjote, kad jame buvo 137 medžiagos. 86 procentai medžiagų, kurios yra e, kvalifikuojamas kaip tartimės medžiagos. Tačiau ir iš tikrųjų jos tokios yra. Ir kaip jūs ketinate pagelį, pagerinti dabartinį situaciją? Be to, žinome, kad 64 procentai visų patektų dosie buvo netinkamai parengti. Kaip jūs galite spręsti šią problemą? Akivaizdu, kad e, susidurime su rimtomis problemomis, tai gal reikėtų dabar jau iš, pra, e, nuo pat pradžių paaiškinti e, visiems, kaip reikia laikytis šio reglamento reikalavimų. Ir kaip Jūs galėtumėte atsakyti klausimą, kad labai dažnai tarp mažų vidutinių įmonių yra netikrų ne, mažų ir vidutinių įmonių. Mes žinome, kad 20 procentų jūsų darbuotojų dabar prižiūri, kaip yra vykdomas e, taikomas šis reglamentas. Tačiau pagal uh, reglamentą, tokių darbuotojų jūs turėtų būti daugiau, ne 28 procentai. Kaip jūs tai pakomentuotumėt? For... Komisijos atstovas, dėkoju ir dėkoju Jums už Jūsų papildomus klausimus ir aš tikiuosi, kad galėsiu į juos tinkamai atsakyti. Pirmiausia, skaičiai. Beveik 25 tūkstančiai registracijų uh, registracinių dosie buvo e, pateikta. Kiekvienas gamintojas, kuris gamina kokią nors medžiagą, kuri turi būti registruojama, turi pateikti prašym registruoti šią medžiagą. Paprastai yra pateikiama 7-8 prašym registruoti vieną medžiagą. Taigi 25 tūkstančiai dosie e, ir jie yra skirti maždaug 3 tūkstančiams medžiagų. Šiuo metu mūsų skaičiavimais, komisijos skaičiavimais, e, kurie buvo atlikti iki REACH ir kurie buvo pato patobulinti 2005 metais, šiuo metu situacija yra tikrai geresnė nei anksčiau. Šiuo metu mes dirbame daugiausia su tomis medžiagomis, apie kurias daugiausia žinome. Kaip veikia viena, principas viena medžiaga, viena registracija, ypač tai aktualu mažoms vidutinėms įmonėms. Tai, kad registracijos procesas veikia, jau įrodo, kad registruoti medžiagas yra įmanoma. Komisija dirba labai daug su pramonės atstovais tam, kad būtų tinkamai pasiruošta medžiagų registracijai ir tam, kad mes sužinotume, su kokiamis problemomis galime bus susidurti. Taigi aš nenoriu dabar teikti, jog pramonė nesėmė visų tinkamų žingsnių ir kad mes nesugebėjome sukurti tinkamos bendradarbiavimo sistemos. Taip iš tikrųjų nėra. Nenoriu teikti, jog problemų neturime, tačiau manau, kad vien tas faktas, kad registracijos sistema veikia, rodo, kad šios, šias problemas gebame spręsti. Mes daug dėmesio skiriame tam, kad tinkamai išnagrinėtume visas e, iškilusius problemas ir tam, kad e, šios problemas būtų įspręstos iki kito e, medžiagų registracijos termino. Ir keturi paskutiniai klausimai. Strategija, kurios laikomės tam, kad e, pasiektume tikslus užsibrieštus e, dėl medžiagų registravimo iki 2012 metų. Taip mes laikome šios strategijos ir kartu pripažįstame, jog valstybės narės taip pat vadina svarbu vaidmenį e, pildant e, registruotinų medžiagų sąrašą. Ir mes kartu su valstybėmis narėmis dabar siekime užsibriešto tikslo. 68 procentai tarpinių medžiagų, kurios, apie kurias buvo paskelbta tinklalapyje. Tai yra tos medžiagos, tarp jų gali būti medžiagų, kurios gal ir gali būti perkvalifikuotos kaip netarpinės medžiagos. Ir mes šiuo, šiuo metu kartu su, kartu su cheminių medžiagų agentūra nagrinėjame šias medžiagas ir agentūra labai daug dėmesio tam skiria ir šiuo metu mes tengiamės suprasti, kokia yra problemos esmė, tam, kad galėtume įsiaiškinti, kaip ją galima būtų spręsti. Pasitelkiant ryčių reglamentą galima būtų imtis įvairių žingsnių. Bet mums apie šią problemą yra žinoma ir mes e, iš tikrųjų stengiamės ją spręsti. Taip. 60 procentai dosie, kurie buvo netinkamai e, parengti. Taigi mes komisijoje ir cheminių medžiagų agentūra turėtų dar išnagrinėti šią problemą. Ir mes žinome, apie 5 procentų nustatytą ribą teisės aktuose. Ir kitas e, paskutinis klausimas - netikros mažos ir vidutinės įmonės. Kai kurios įmonės gal ir nori pasinaudoti tuo, kad mažoms vidutinėms įmonėms yra taikomi mažesni uh, įkainiai. Ir cheminių medžiagų agentūra turi labai uh, e, aiškę metodiką, remintis kurią ji gali patikrinti, ar iš tikrųjų įmonė yra mažo ar vidutinio dydžio. Ir tai, kas mums yra žinoma apie cheminės agentūros darbą, tikrai teikia mums vilties, kad uh, bus dirbama tinkamai. Atpovėdžiai. Ačiū Jums už išsamius atsakymus. Ir dabar mes periname prie kito klausimo. Galime tam skirti 20 minučių. Reikėtų pasistengti kuo greičiau. Viktorijo Prodi klausimas dėl bandymų su gyvūnais bio ir biocidų. Prašau. Uh, Dėkuoju pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai. Pirmiausia, tam, kad galėčiau atsakyti, kad uh, tinkamai galėčiau atsakyti į šį klausimą, norėčiau Jums papasakoti, kokie teisės aktai yra taikomi šiam klausimui. Aktyvių medžiagų peržiūros programa yra reglamentuojama pagal komisijos reglamentą, kuris buvo patvirtintas 2007 metais. Tas reglamentas taikomas 300 medžiagų pagal peržiūros procedūrą. Pagal peržiūros procedūrą bendrovės turi pateikti labai išsamius dosie. Valstybė narė, e, valstybėms narėms buvo paskirstytos tam tikros medžiagos, už kurias jos yra atsakingos, o valstybė narės uh, skiria kompetitingą instituciją. Taigi ši institucija patikrina dosiją, po to pateikia savo nuomonę komisijai. Ir remiantis tą nuomonę, tęsiamos yra diskusijos su valstybėmis narėmis ir galiausiai priimamas sprendimas, ar įtraukti medžiagą į patvirtintų aktyvių medžiagų sąrašą ar ne. Taigi, kai pradėjome įgyvendinti peržiūros programą, sužinome, kad 90 procentų atvejų dosie pateikia tik tai vien, vienas subjektas, tai yra paprastai arba viena bendrovė, arba vienas konsorciumas. Taigi 90 procentų atveju jokių problemų dėl dalymosi informacija neiškyla, kadangi tai yra paprastai tik viena bendrovė. Tais atvejais, kai, kai dosie pateikia kelios bendrovės, tuomet pagal reglamentą būtina imtis visų įmanomų. O, protingai manomų pastangų tam, kad visos dosie pateikusios bendrovės pasidalintų informaciją. Kiek mums yra žinoma, yra tik tai penkios medžiagos, dėl kurių iškilo problemų dalyjantis informaciją. Ir šios penkios medžiagos ir šie penki atvejai yra susiję su dviem bendrovėm. Viena iš jų yra uh, bendrovė už ES ribų, o kita yra ES teritorijoje esanti bendrovė. Taigi mes žinome apie penkis atvejus. Žinome, kad vienu atveju buvo susitarta dėl dalymosi informacija, o kitų kompetitingoje institucija nusprendė, kad abi dvi įmonės ėmėsi visų protingai manomų priemonių tam, kad būtų pasidalinta informacija. Tačiau uh, E, to nepatvirtino tos šalies, kurios teritorijoje veikia Europos teritorijoje esanti bendrovė e, kompetitingoji institucija, buvo patiktas skundas ir komisija dabar šį skundą nagrinėja. Dėl kito atvejo dar vyksta diskusijos ir kompetitingoji institucija, kuri yra atsakinga už šį dosiją, ragina šias bendrovės susitarti dėl dalymos informaciją. Dėl kitų dviejų atvejų, kiek mums yra žinoma, dar yra uh, E, nesusitarta, dar vyksta diskusijos. Ir arba bent jau mums nėra žinoma apie tai, kad buvo pasiektas kažkoks susitarimas. Taigi iš 300 medžiagų, kuriuoms yra taikomos, e, taikoma peržiūros programa, tik tai problema iškyla tik dėl penkių medžiagų. Ir dviem atvejais e, problemas buvo įspręstos. Uh, tie du atvejai susijęs su viena, ta pačia medžiaga, tai reiškia, kad dėl kitų keturių medžiagų dar nėra susitarta. Taigi, kas gali atsitikti ateityje su šiomis medžiagomis ir kokias pasiekmes tai turės toms minėtoms dviem bendrovėms. Na, šiuo metu, šiuo metu su jokiais padarniais šios bendrovės nesusidurs, kadangi pagal biocidų reglamentą bendrovės ir toliau galės žymėti e, savo produktus, nurodydami, kad juose yra tokių aktyviųjų medžiagų, tol kol šios aktyviosios medžiagos nepateks į patvirtintų aktyviųjų medžiagų sąrašą, kuris yra pridėtas prie direktyvos pirmojo, kaip direktyvos pirmasis priedas. Ne viena iš minėtų penkių medžiagų e, nėra e, įtraukta į minėtą direktyvos priedą ir jos yra, dar yra naudojamos, jos yra rinkoje ir kiek mes žinome, dėl to neiškyla jokių problemų. Problemas gali iškilti tuo atveju, jei šios medžiagos pateks į priedą. Ir tai galėtų stikti 2012 metais. O tai reiškia, kad iki 2014 metų vidurio gamintojai, kurie naudoja šios medžiagos, turės pateikti dosiją ir tuomet turės įrodyti, kad, kad jos daro viską, kad būtų e, pasidalinta informacija. Ir tuomet, jei e, paaiškės, kad viena iš bendrovių negavo ją reikalingos informacijos, tuomet jie turės nustoti e, naudoti tą medžiagą arba turės atlikti e, eksperimentus su gyvūnais. Rugsėjo mėnesį parlamentas gaus dokumentą, kuriame kalbama apie biocidus ir kuris yra griežtesnis nei dabar galiojanti direktyva ir pagal kurį e, bendrovės privalės dalintis e, informaciją, nes dabar direktyva tik tai nurodyti, kad jos turi imtis visų protingai manomų priemonių tam, kad pasidalintų informaciją. Naujas reglamentas turėtų įsigalioti iki 2012 metų vidurio ir jis bus visiškai taikomas nuo 2013 metų vidurio. Tai tuomet ir turėtų įsigalioti nuostatos, pagal kurias bendrovės privalės dalintis informaciją. Taigi, jei nebus susitarta dėl mano minėtų medžiagų, problemų vis tiek neturėtų iškilti, kadangi, kaip aš jau aiškinau, pagal netrukus galiosant reglamentą bendrovės privalės dalintis informaciją. Tai Dėkuoju, toliau Vitorija Prodi. E, Ačiū, norėčiau padėkoti komisijos atstovui už išsamius duomenis. kai pažvelgiame į tai, kokio dydžio tos yra įmonės, kurios dalyvauja dalymasi, tai dažniausiai tai nėra smulkios įmonės. Bet kuriu atveju aš noriu padėkoti komisijai už tiek daug pateiktų faktų. Dabar mes lauksim ir žiūrėsim, kaip praktikoje bus įgyvendinamos šios nuostatos. Aš jums tikrai labai dėkingas už visas smulkmenas, kurias čia išvardinote ir už prognozes, kurias pateikėte. Ir iš jų aiškėja, kad Europos smulkioms ir vidutinėms įmonėms ateityje bus daugiau garantijų, kad jos gaus reikalingą informaciją. Ačiū. Toliau. Kitas klausimas dėl, dėl šiukšlių Ponas Florence uždavė šį klausimą, o dabar ponas Petris Vesmanas iš komisijos atsakys į jį. Thank you, Chair. Uh, in view of the remaining time and remaining uh, questions. Dėkuoju. Matau, kad laiko liko nedaug, o klausimų dar keletas, todėl kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad ES atliekų teisės aktų įgyvendinimas yra labai svarbus komisijos prioritetas. Per pastaruosius metus mes pastebėjome keletą įgyveninimo spragų, kadangi valstybėse, kai kuriuose valstybėse nėra atliekų rinkimo ir perdirbimo infrastruktūros, bet to yra ir nelegalių bei blogai tvarkomų savartynų ir šitie klausimai nebuvo pakankamai reglamentuoti atliekų direktyvoje, bet to e, atliekų perveržimas dažnai yra nelegalus, išvežama kitas valstybės, 20 procentų tokių atvejų pasitaiko valstybėse narėse. Siekiant, kad valstybės narės laikytų ES atliekų teisėkuros aktų, mes numatėme keletą priemonių, kurias trumpai pristatysiu. Komisija e, organizavimo informacinius e, renginius visose valstybėse narėse, siekdamas, kad būtų tinkamai įgyveninamas e, teisės, teisikros aktai susijęs su atliekų tvarkymu. Taip pat mes e, siekime, kad būtų labiau bendradarbiavimą keičiamasi informacija tarp ūkio subjektų ir vyriausybės institucijų. Labai svarbu, kad būtų laikomasi um, atliekų pagrindų iniciatyvos, taip pat atliekų tvarkymo direktyvos 60 um, incidentų yra įvykę pasraisiais metais valstybėse narėse, o pagal naują atliekų direktyvą reikia atlikti patikrinimus susijusius su 16 tokių ypatingų atveju. Mes toliau rengiame gairias siekdami suteikti pagalbą valstybių institucijoms, ūkio subjektams ir atliekų įmonėms atitinkamai tvarkyti e, atlikas. Mes teikiame informaciją, kaip renkti atliekų tvarkymo planus, kaip užbėgti už akių nelegaliems atliekų pervežimams ir taip pat mes e, teikiame informaciją, kaip taikyti e, direktyvą dėl kenksmingų atliekų. Taip pat mes įkūrėme atitinkamą pagalbos tarnyba Helpdesk, kuri padės spręsti teisinius klausimus, taip pat spręsti bus kitus klausimus susijusius su dokumentacija e, mes pateikėme informaciją apie svarbiausius dalykus, taip pat e, įkūrėme ir atitinkamą elektroninę platformą komisijos tinklapyje. Dėl inspekcinių patikrinimų ir dėl papildomų veiksmų. Reikia dar gerinti situaciją. Pavyzdžiui, šiais metais mes rengėme tyrimą, kuris turėtų parodyti, kad reikia sustiprinti ES teisės aktus susijusius su atliekų tvarkymu. Mes dabar atliekame geriausios praktikos, pavy... analizuojame geriausios praktikos pavyzdžius ir baigsime tą studiją šių metų spalio mėnesį. Be to atliekame ir ekonominio, finansinio ir socialinio poveikio bei naudos vertinimą. Tuo atveju, jeigu tinkamai įgyveninami e, atlieksu e, e, teisės aktai ir taip pat labai svarbu, kad šiame įvertinime būtų parodyti gerosios praktikos pavyzdžiai. Ir šitas vertinimas bus atliktas iki spalio mėnesio. Taip pat turėčiau paminėti projektą, kurį baigiame. Juo siekiame e, e, teikti pagalbą tikrinimo misijoms valstybėse narėse ir taip pat numatome, kad reikėtų pasinaudoti gerąją praktiką įgyvendinant, vykdant e, patikrinimus ir taip pat e, e, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi teisėkuros aktų. Dziękuję bardzo, kolega Karl. Ačiū dabar kolega Karl Heinz Florence. Ačiū. Ačiū komisijai šiuo klausimu. Jums tikrai jūsų padėtis nėra pavydėtina. Lygiai taip pat galėtumėte dirbti kur nors diplomatinėje tarnyboje, kadangi labai gražiai pavaizdavote tikrai katastrofišką situaciją ypač senosios valstybės narės visai nenori girdėti jokių patarimų. Mes prieš dešimt metų kai kuriuos dalykus jau nusprendėme, o valstybės narės vis dar jų neįgyvendino. Labai gaila, kad komisijai neužtenka personalo, valios lyg ir užtektų, bet neužtenka personalo garantuoti, kad valstybės narės vykdytų nuostatas. Galbūt jas tiesiog reikia patraukti į teismą dėl to, kad jos nesilaiko įstatymų. Uh, Taigi, jūsų pasisakymas, žinoma, buvo labai diplomatiškas, bet tų trūkumų, kurie yra, kurie egzistuoja senosiose valstybėse narėse, kurios ES sudarė dar tada, kai joje te turėjo tik šeši, kai joje te buvo tik šeši nariai. Taigi, šios valstybės vis dar neįgyvendino pagrindinių nuostatų ir labai gaila, kad vis dar nesiryštama nors vienos ar kitos valstybės, kad ir mano valstybės tiesiog patraukti atsakomybę arba paduoti į teismą. Prašom komisijos atstovę, gal jūs atsižvelgtumėte į šią pastabą, ar norėsit atsakyti į tai, ponė Vesman, prašau. Uh, for, for this, uh, this... Dėkoju už šį klausimą, dėkoju Florencui iš tikrųjų labai svarbu pabrėžti, aš bandžiau tą padaryti savo pasisakymę, kalbėjau apie priemonės, kurių imamėsi prieš kreipdamiesi į teismą, tačiau mes taip pat kreičiam, kaip, kreipiamės į teismą ypač jeigu pažeidžiamos uh, E, sąlygos ir 20 procentų tokių skundų teisme praeitais metais ir buvo skirti tokiems pažeidimams susijusiems su netinkamu atliekų tvarkymu. Ačiū, dabar perėsime prie kito klausimo. Tai yra Viktorio Prodi užduotas klausimas dėl gipso atliekų Komisijos vardu į šį klausimą atsakinės ponas Peter Vesman. Uh, Ačiū pirmininkė pagal ES politiką. Reikia stengtis perdirbti kuo daugiau medžiagų. Jei atliekų uh, negalima kitaip uh, pakartotinai panaudoti, Ir naujame dokumente, naujoje direktyvoje labai aiškiai yra pasakyta, jog stengiamasi yra perdirbti kuo daugiau atliekų ir kuo daugiau jų panaudoti. Direktyvoje yra nurodyta penk, e, penkių žingsnių programa, e, kuri numato e, medžiagų reutilizavimą, pakartotinį naudojimą ir paruošimą jam ir taip toliau. Buvo pažymėta, jog Šis mechanizmas ne visuomet pasiteisina. Jis gali būti pritaikomas, e, jis nėra, jo pritaikymas nėra privalomas. Taigi mes galime tik tai raginti valstybės narės pasirinkti uh, tokį mechanizmą, kuris geriausiai apsaugotų mūsų aplinką. Ir valstybės narės e, gali savo nuožiūrą pasirinkti tai, kas joms labiausiai tinka. Be to jos gali nustatyti ir uh, atliekų surinkimo ir perdirbimo e, tikslus. Pagal e, atliekų pagrindų direktyvos 11 straipsnio antrą dalį valstybės narės turi stengtis perdirbti 70 e, procentų visų statybinių ir sugriautų pastatų atliekų. Ir tai, tai reiškia, kad šios atlikos apima ir gipso atlikas. Ir taip pat yra nurodyta, kad jų nereikėtų laidoti savartynuose. 2003 m. direktyvoje numeris 33 yra nurodyti savartynų reikalavimai. Ir ten yra pasakyta, kad nepavojingos gipso atlikos gali būti, saugo, gali būti laidomos tik tai ne, nepavojingų atliekų savartynuose, kuriuose yra laikomos atlikos, kurios gali būti, gali sugrįžti į aplinką. Švedija, Vokietija, Italija e, nepasirengė tinkamai tam, kad gyvendintų šią direktyvą. Klausime yra išdėstytos e, aiškios problemos, kurios e, pažeidžia tarybos sprendimą ir valstybių narių nacionalinius aktus. O tai reiškia, kad valdžios atstovai, nacionaliniai valdžios atstovai turi imtis veiksmų tam, kad padėtis būtų ištaisyta. Dėkuoju, pirmininkė. Eh, grazie anche per questa informazione, eh, ne prendo atto. Naturalmente. Eh, Ačiū už informaciją. Bet negaliu susilaikyti neišreiškęs apgailestavimo, gipsą galima panaudoti šimtų procentų. Jis gali būti perdirbamas pilna apimtim, todėl aš ir toliau seksiu, kaip įgyvendinamos šios nuostatos. Čia aiškiai trūksta disciplinos dėl gipso gali į aplinką patekti sieros turinčių junginių, sulfitinė rūkštis taip pat yra labai kenksminga arba yra kitų toliau susiformuojančių kenksmingų medžiagų sudėtinė dalis. Ir aš tikiuosi, kad komisija galų gale atidžiai pažvelgs į tai, ką iš tikrųjų daro valstybės narės. Neužtenka tik patikrinti, kaip teoriškai yra įgyvendinami įstatymai, reikia patikrinti praktiškai, kaip tai veikia. Bet bet kuriu atveju dėkoju Jums už informaciją. Ačiū. Ačiū ir komisijos atstovui, o dabar Estradė Langė klausimas, kurios nėra, bet jai atstovaus Kalhain Florence. Komisijos vardu į šį klausimą dėl vandens pagrindų direktyvos atsakys kolegė Nata, ponas Nikola Nata. Thank you, Mr. Chairman. Uh, yes, the Water Framework Directive. First of all, I... Dėl vandens pagrindų direktyvos norėčiau pakalbėti apie tai, kad reikia išsaugoti gerimo vandens išteklius. Tai yra svarbiausias dalykas šioje direktyvoje. Septintame straipsnėje uh, yra numatyta prievolė nustatyti vandens telkinius, kurie yra naudojami gaminti geriamą vandenį. Ir šitos teritorijos turi būti trauktas į saugomų teritorijų sąrašą ir valstybės narės turi užtikrinti, kad uh, E, vadovaujantis nacionaliniu vandens apdorojimo režimu, reikia laikytis vandens direktyvų svarbiausių regalavimų. Taigi labai svarbu, kad šitie vandens telkiniai būtų įtraukti į e, saugomų teritorijų sąrašą ir kad būtų laikomasi vandens direktyvoje taikomų nuostatų dėl gerimo vandens. Labai svarbu, kad būtų laikomasi e, aukštų reikalavimų skirtų geriamajam vandeniui. Tačiau direktyvoje nuostatos yra pakankamai lankščios, bet jos vis dėlto jos numato atitinkamus e, saugiklius siekiant užtikrinti atitinkamą geriamą vandens kokybę. 2010 metais valstybės narės turėjo pateikti informaciją apie nacionalinius, nacionalinius planus, siekiant įgyvendinti šią direktyvą. Dabar šitie planai yra e, peržiūrami ir 2012 metais bus pateiktas vertinimas tų planų vertinimas ir bus atsižvelgiama, ar apskritai gerimo vandens telkiniai yra įtraukti į saugomų teritorijų sąrašą. Taip pat yra numatyta galimybė pagal bendrai žemės ūkio politiką teikti kompensacijas ūkininkams, jeigu jie laikosi atitinkamų vandens direktyvos reikalavimų. Aš norėčiau trumpai paminėti, kad e, ant, pagal antrąjį dabartinės žemės ūkio politikos ramsti yra numatytas atitinkamas kompensacijos e, pagal uh, vandens pagrindų e, e, direktyvą ir taip pat pagal 38 straipsnį direktyvos, kurio kalbama apie kaimo plėtrą. Taip pat mes stengiamės išsiaiškinti, kokios galimybės veiksmingiau taikyti tas priemonės vykdant bendrai žemės ūkio politikos reformą. Taip pat norėčiau priminti, kad komisijos komunikate, kuris buvo priimtas dešimtųjų metų pabaigoje, buvo pateikta pasiūlymų, kad kaip padaryti labiau ekologišką pirmąjį žemės ūkio politikos ramsti ir kad šitos priemonės būtų įgyveninamos. Ir paskutinė pastaba dėl galimybės įtraukti vandens direktyvą į naujosios žemės ūkio politiką. No, uh, position, uh, uh, kompleksinį susijimą. Dėl to dar nebuvo susitarta, tačiau jau buvo pateikta keletas pasiūlymų. Aš norėčiau tik priminti, kad vandens pagrindų direktyva yra buvo aptarta pirmininkaujant e, Vengrijai gegužės mėnesį Budapešte, buvo aptarta atitinkamų atsakingų asmenų ir buvo kalbama apie šitos direktyvos sustiprintą įgyvendinamą e, siekiant e, įtraukti į cross compliance sistemą. Dziękuję bardzo. Ačiū. Pone Karl-Heinz Florence, norite sureaguoti? Komisija kalbėjo daug apie įgyvendinimą, bet neatsakė į klausimą. O klausimas yra toks. Jeigu Europa nustato, kur yra tos vandens apsaugos zonos, čia viskas tvarko. Jeigu Europa nustato tikslus, irgi viskas gerai. Bet klausimas, ką daryti tiems ūkininkams, kurių veikla yra iš esmės apribojama ir jiems, lyginant su jų kaimynais, kurie tokios apribojimų neturi, tenka dirbti labai nepalankiomis sąlygomis. Mes galim reglamentuoti iki sąmonės netekimo, bet kaip mes norime kompensuoti tiems e, ūkininkams, kur, kaip mes kompensuosime tiems ūkininkams padidėjusias išlaidas. 38-39 paragrafas, kurį čia citavote, neatsako į klausimą, ar pakankamos bus tos kompensacijos žmonėms atsidūrusiems tokiuose apsauginėse zonose. Ačiū. Kolega Florence, jeigu norėtumėte išgirsti atsakymą, tai ponas Nikolano Tar galėtų dabar atsakyti jūsų klausimą. Yes, um, think, uh, when... Taip, man atrodo, kad kai mes kalbame apie vandens pagrindų direktyvos gyvendinimą, turime nepamiršti dviejų dalykų. Pirmiausia, tai yra tai, kad tai yra pagrindų direktyva. Tai reiškia, kad joje yra nurodyti tam tikri valstybių narių įsipareigojimai įgyvendinti tam tikras nuostatas. Ir valstybės narės po to tas uh, nuostatas įgyvendina tvirtindami uh, E, teisės aktus ir būtent jie ir yra taikomi e, ūkininkams. Mes tengiamės suformuoluoti šią direktyvę taip, kad nebūtų, nesirastų papildomų e, sąnaudų ūkininkams, ypač, kad tie ūkininkai yra nedideli. Be abejo, egzistuoja akivaizdus ryšys tarp ūkininko gebėjimo uh, sutaupyti vandens ir to, kiek jis moka už tą vandenį. Taigi iš esmės ūkininkai pagal šią direktyvą gali prisitaikyti prie, e, e, prie e, busimųjų aplinkybių. Toliau 38 ir 39 straipsniai, kurie yra kaimo plėtros reglamente. Jame yra numatytos tam tikros kompensacinės priemonės, kurios būtų taikomos gyveninant vandens pagrindų direktyvą. Ir akivaizdu, jog mes kalbame apie tai, kad reformuojant bendrą žemės ūkio politiką reikės taip pat peržiūrėti ir vandens pagrindų direktyvą. Ir tuomet be abejo reikės ir peržiūrėti mano minėtas e, e, pastraipas. Na, matau, kad ponas Florence mano kitaip negu jūs, kas dėl kompensacijų ūkininkams, bet užteks diskutuoti šio klausimu. Uh, einame prie paskutinio klausimo aplinkosauginio aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimas ir atrodo atsakinėje turėtų ponė Silvija Ailė, jeigu, ne, jeigu teisingai ištariau jūsų pavardę. Jeigu ne, prašau mane pataisyti. Um, uh, uh, uh Dėkoju. Europos komisienis nepaskelbė komunikatą, kuriame yra nurodytos rytis, kuriuose galima būtų dar pagerinti teisės aktų įgyvendinimą. Ir komisija e, imasi e, priemonių kartu su valstybėmis narėmis tam, kad visi teisės aktai būtų tinkamai taikomi. Viena iš pagrindinių problemų yra užtikrinti, jog e, visos nuostatos būtų e, taikomos atsižvelgiant į bendrą teisės aktų įgyvendinimo ciklą. Aplinkosaugos generalinis direktoratas parengė uh, uh, potvinių direktyvos įgyvendinimo programą ir taip pat pateikė pasiūlymą dėl patikrinimų, kuriuos reikėtų atlikti dėl kitų, e, dėl kitų e, direktyvų gyvenimo. Tai yra dėl pramoninio atliekų direktyvos taikymo ir dėl, ir dėl gyvūnų naudojimo direktyvos. Kalbėdama apie gyvūnų naudojimo direktyvą, galiu pasakyti, kad mes parengėme uh, E, informacinį raštą, savotišką atmintinę, kurią gali e, naudotis valstybės narės tam, kad įvertintų, kaip yra e, laikomasi visų reikalavimų susijusių su direktyvos įgyvendinimu. Ir ši atmintinė buvo nusiusta nacionaliniams ekspertams. Aplinkosaugos generalinis direktoratas taip pat siūlo valstybėms narėms parengti uh, dosie darbo grupių, grupės, tai būtent, kuriuose dirbtų nacionaliniai atstovai, kurie atstovautų tiek nacionaliniai, tiek regionų valdžiai. Taip pat raginame valstybės narės bendradarbiauti su, su nacionalinės vietos ir regionų valdžios atstovais ir pranešti komisijai apie, apie e, tokio bendradarbiavimo rezultatus. Be to, aplinkosaugos generalinis direktoratas e, stebi, ar valstybės narės tinkamai perkelia visas e, nuostatas savo nacionalinius teisynus. Ir jeigu aptinkama yra, kad valstybės narės vėluoja, tuomet yra taikomos nuostatos, kurios yra nurodytos sutartyse. Sutarties 263 straipsnio trečiojo dalyje. Be to mes pradėjome vertinti perkelimo, nuostų perkelimo įgyvenimo programas. Komisija nori, kad visi aplinkosaugos teisės aktai būtų tinkamai perkelti į nacionalinius teisynus. Be to, mes parengėme ir gairės, kurios yra skirtos valstybėms narėms bei įvairiems kitiems subjektams. Pavyzdžiui, atliekų sektoriuje buvo parengti keli dokumentai, taip pat buvo parengta klausimų, dažniausiai užduodamų klausimų skiltis, E, direktorato tinklalapyje. Taip pat norėčiau papasakoti Jums apie mūsų rengimą komunikatą, kuriame bus kalbama apie tai, kaip yra taikomi aplinkosaugos teisės aktai. Komisija ketina paskelbti tokį komunikatą dar šiais metais, dar jis nėra galutinai parinktas, tačiau iš esmės jame būtų kalbama apie uh, žiniomis pagrįstą požiūrį ir apie e, vyriausybių veiksmus. Įvyko susitikimai su įvairiais suinteresuotais subjektais per pastrasis e, dvi savaitės. Pavyzdžiui, viena konferencija įvyko prieš savaitę. Joje buvo svarstomos keturios temos. Pirmoji buvo siekiant uh, skaidresnės žinių bazės, tai antra buvo, tema buvo ištekliai, trečia bendradarbiavimas pasitelkiant tinklus ir ketvirta tema buvo e, aplinkosauginiai patikrinimai. Taigi šioje konferencijoje buvo kalbama gan išsamei apie tai, kaip galima būtų gyvendinti teisės aktų gyvendinimą, taikant įvairias e, metodikas ir mechanizmus. Pavyzdžiui, kaip tai galima būtų daryti stebint statistinius duomenys, kaip galima būtų geriau panaudoti nacionalinius išteklius, kaip galima būtų sustiprinti bendradarbiavimą pasitelkiant įvairias, įvairius tinklus ir įvairius nacionalinius ir regioninius e, ekspertus. Be to, tai buvo aptarta ir skundų nagrinėjimo procedūra valstybėse narėse, bei pagalvota apie tai, kaip galima būtų patobulinti uh, uh, aplinkosauginius patikrinimus. Europos parlamento peticijų komitetas, Europos aplinkosaugos agentūra, ombudsmeno į, uh, institucija, socialinių ir ekonominių reikalų komitetas, uh, ES teismų forumos, Interpolas ir mokslininkai. Visų šių organizacijų atstovai dalyvavo šioje konferencijoje. Taip pat joje dalyvavo ir nevyriausybinės organizacijos. Be to susilaukėme ir Vengrijos pirmininkaujančios ES atstovų. Dėkoju. Da, on, de, uh... E, La limite de notre réunion, il y a Chris Davis qui voulait se... Ačiū. Mes jau peržengėme posėdžio laiką, bet Chris Davis dar nori pa... užduoti klausimą. So um, I... Tikoju komisijai už tokį išsaukų, išsamų atsakymą, tačiau aš norėčiau, kad atsakymas į pirmąjį klausimą būtų išplatintas ir pirmininkaujančiam ir visiems komitės nariams. Kitas klausimas, kai jūs kalbėjote apie įgyvendinimo planus, taip pat perkelimo tikslus, dabar reikėtų ko gero pakalbėti apie tų nuobaudų atitikties lenteles. Sort of, uh, kadangi valstybės jų dar neparenkė. Ar tai reikalavimas, kuris yra privalomas visiems, ar yra atliktas koks nors įvertinimas, kaip valstybės laikosi šito reikalavimo? Oui, 30 secondes de réponse. Um... Dėkoju už šitą klausimą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes visą informaciją apie info, konferenciją ir taip pat pranešimus mes paskelbėme mūsų tinklapyje ir mes galime pateikti atitinkamą nuorodą jums. Bet tu šios konferencijos medžiaga yra aptarinėjama ir Luksemburgė vykstančioje aplinkosaugos ministrų taryboje. Be to aplinkosaugos direktoratas po to, kai baigsis perkelimo e, laikotarpis, mes sistemingai vertiname ir vertinsime valstybių narių teisės e, e, aktus mes labai svarbu, kad visos valstybės būtų vertinamos vienodai ir kad mūsų vertinimas būtų nuoseklus. Be to mes pasitelkėme ir konsultantus pagalbant, e, mes rengėme savo komisijos viduje atikties lenteles, jas naudosime savo darbo tikslams, tačiau daugiau negalėčiau nieko pasakyti šio klausimu. Ar aš galėčiau dar kartą pasiteirauti komisiją, komisijos? Ar galėtumėt pateikti tų pranešimų informacijos medžiago, konferencijos medžiagos originalus komisijos na, komiteto nariams? Gal iš tikrųjų galėtumėt e, pateikti mums e, jūsų atsakymą raštu ir mes jį išplatintume komiteto nariams. Uh, Taigi visiems dėkoju. Liko dar aštuntas darbo tvarkės punktas į Lenkijoje vykusios aplinkosaugos visuomenės veikatos ir maisto saugos komiteto delegacijos ataskaita. Po to po pietų mes e, susitiksime tam, kad aptartume Baltijos jūros ekologinės būklės gerinimą, takintusias nežemės ūkio praktiką. Dėkuoju ir iki pasimatymo 15 val.